Dear colleagues, good afternoon. Mėly kolegos, laba diena. Man džiugu yra pasveikinti pirmininką Mario Draghi atvykusi mūsų stebėsenos dialogą. Tikrai labai ypatingas tai yra stebėsenos dialogas dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad uh, minime euro 20 metį ir, ir plenarnėje sesijoje buvo tai paminėta, iš tikrųjų šis posėdis arčiausiai to paminėjimo ir šis posėdis taip pat ypatingas ir dėl to, kad tai yra paskutinis kartas, kai mm, pirmininkas Dragi atvyko į mūsų komitetą šioje parlamento kadencijoje dar. Mes nusprendėme jums įteikti dovanėlę, dėkodami už labai glaudų mm, bendradarbiavimą su šiuo komitetu. Ir turiu pasakyti, kad skaidrumas buvo nepaprastai aukšto lygio. Tai leido mums užtikrinti parlamentinę priežiūrą CB veiklai, Ir jūs visuomet gynėte mm, savo institucijos nepriklausomumą, taigi labai džiaugiamės tuo. E, kalbame apie iš tikrųjų monetarinis dialogą, kuris labai svarbus. Labai svarbu, kad ECB būtų tikrai labai nepriklausomas ir atviras bankas ir nuolat palaikytų glaudų dialogą su Europos parlamentu. Norime labai Jums padėkoti už tai, kad Jūs to rūpinatės. Norime padėkoti Jums už tai, ką Jūs nuveikėte visai Europos Sąjungai. Uh, ekonominiai ir pinigų sąjungai, mūsų valiutai, kurios 20-metį mes minime ir mūsų kolegos nekarta pripažino jūsų nuopelnus ir aš dabar labai noriu tai paminėti, kad tai, ką jūs nuveikėte, buvo esmė išsaugant mūsų valiutą, mūsų Europą, jos integralumą ir todėl norime labai padėkoti už jūsų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 Kas norėsite, numatyta galimybė nusifotografuoti su pirmininku Andragi visiems kolegoms, kurie nori dalyvauti fotografuojantis kartu. Paminint būtent tai, kad paskutinį kartą mes bendraujame su pirmininku. So, of... Kągi galime perėti prie mūsų monetarinio dialogo, mūsų posėdžio temos. Jau daug ką mm, pasakiau, tai tikriausiai gal ir nebereikia daugiau įžangos, kadangi visi skaitėme be abejo ECB valdybos išvadas, valdančios tarybos išvadas, mm, vertinant ekonomikos perspektyvą ir monetarnės politikos e, situacija, kuri išlieka tokia pati ir su monetarnėmis visomis priemonėmis gana plačiai taikomis. Taigi iš karto suteiksiu žodį Jums, pirmininkė Dragi, Jūsų įžangai. Ačiū, pirmininkė, labai ačiū, gerbiami komiteto nariai, dėkuoju už tokį surprizą, man didžiulė garbė, žinoma gauti dovanų šią plokštelę ir tikrai labai džiugu. Ponas ir ponai, malonu, kad galiu vėl e, ateiti į Europos parlamentą, jūsų komitetą. Džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote Europrojektą ir pasiekimus per šios 20 metų kaip šiandienos temą. Visų pirma, pradėsiu nuo esminių dalykų Po to kalbėsiu apie išorės ir, ir vidaus dimenciją eurozonos, o po to kalbėsiu apie tai, kad mano manimo pasirimant tuo, ko jau pasiekėme, privalome toliau siekti pažangos, užtikrindami, kad visas euro potencialas būtų panaudotas. Euras buvo įvestas tam, kad būtų galima pagilinti bendrą rinką ir užtikrinti jos integralumą apsaugą. Jis leido tęsti Europos projektą, tai yra mažinti kliūtis per sieną, per bendras pastangas ir bendras vydomas politikos e, priemonės. Buvo laikomasi tos dvasios, kuri buvo numatyta jau Šumano deklaracijoje 50 metais. Europos, kurti Europą per konkrečius pasiekimus. Ir todėl mūsų ekonomikos dabar integruotos iki tokio lygio, kokio nebuvo galima įsivaizduoti dar taip nes, visai neseniai. Euras buvo sukurtas tam, kad būtų patikima ir stabili valiuta. Euras iš tikrųjų uh, leido užtikrinti du dešimtmečius kainų stabilumo ir tokiu būdu palaikyti žmonių pasitikėjimą savo santaupų verte. Stabilios kainos taip pat leido sukurti palankęs sąlygas investicijoms ir darbo vietų kūrimui. Šiandien turime daugiau kaip dvide, dar 20 milijonų žmonių e, turinčių darbą daugiau nei prieš 20 metų paimant tas valstybės, kurios dabar yra eurozonoje. Ir darbo jėgos dalyvavimo aktyvumo lygis nuo 59 iki 67 procentų išaugo. Tai yra aukščiausias lygis, koks yra kada nors buvęs. Šie du dešimtmečiai, per kuriuos gyvuoja euras, buvo iš, išskirtiniai. Vis, pirmasis dešimtmetis buvo 30-mečio makroekonominio stabilumo apsivainikavimas, taip pat vadinamas ir didžiuoju nuosaikumo laikotarpiu. Infliacija buvo arti 2 procentų vidutiniškai ir ECB užtikrino kainų stabilumą daugiausia per palūkanų normų koregavimą. Antras dešimtmetis buvo tas, kuomet patyrėme baisiausią ekonominę krizę nuo didžiosios depresijos laikų. Ir aišku, apie tai kalbėjau jau plačiai plenarniais sesijoje Europos parlamento prieš dvi savaitės ir sureaguodami į krizę mes turėjome pasitelkti naujas priemonės tam, kad garantuotume mūsų monetarnės politikos efektyvumą ir stabilizuotumėm eurozonos ekonomiką kolektyvinių visų Europos piliečių pasangų dėka eurozona sugebėjo išbristi iš krizės. Ir rezultatai aiškus ir apčiuopiami. 22 jau ketvirčiai, kuomet ekonomika auga, nedarbo lygis pat žemiausias nuo 2008 spalio, atlyginimai ir pajamos auga. Tačiau per paskutinius kelis mėnesius gauname informacijos, kad Mm, silpnesnė yra situacija, kadangi išorės paklausa yra mažėjanti ir kai kurių yra specifinių veiksnių tam tikrose ūkio sektoriuose. Ir tas netikrumas yra itin susijęs su geopolitiniais veiksmais, veiksniais ir protekcionizmo grėsme, kas labai daro įtaką ekonomikai bendrai. Toliau ir finansinių sąlygų palaikymas, palanki darbo rinkos dinamika ir darbo atlyginimo augimas Um, lemia eurozonos plėtimasi ir taip pat, aišku, kylančius infliacinius um, spaudimo veiksnius. Ir todėl reikia galvoti apie infliacijos konvergenciją iki tokio lygio, kuris būtų mažesnis, bet artimas 2 procentam vidutinės trukmės laikotarpiu. Mm, prasmingi, reikšmingi ekonomikos politikos skatimo veiksniai yra labai svarbus, susiekiant didinti vidaus kainos spaudimą ir infliacijos tink, e, teisingas tendencijas e, vidinės rūpės laikotarpį. Ir aišku, tai um, bus garantuojama per ECB gairias dėl palūkanų normų, taip pat investicijų skatinimo, kalvojant apie įgyto turto e, atsargas. Ir e, ECB yra pasirengęs tinkamai pakoreguoti visas priemonės, kiek to reikės tam, kad infliacija toliau judėtų link valdančios tarybos nustatyto infliacijos tikslo ir kad tai būtų daroma tvariai. Eurozonos naud... euro nauda neapsiriboja vien tik tai Europos vidinė dimencija tai, kad veikiame iš vieną ekonominiai pinigų sąjungoje, mes galėjome išlaikyti savo suverenumą, kuris kitu atveju būtų kiekvienos valstybės veikiant individualiai prarastas, kadangi pasaulio ekonomika yra nepaprastai integruota. Ir kaip jau buvo numatyta pačioje pradžioje euro sukūrimo, euras simbolizuoja Europos žemynų vienybę. Ir tokiu būdu Europa gali geriau daryti įtaką visame pasaulyje. Mūsų veikimas iš vien, buvimas kartu ekonominė pinigų sąjungoje, sąjungoje leidžia mums tarti svaresnį žodį tarptautinėse dėrybose. Tai taip pat stiprina mūsų galimybę įtakoti ekonominius santykius Tai yra Žako Deloro žodžiai, tikrai garsiai jau dabar Žako Deloro ataskaitoje. Per šiuos 20 metų euras tapo antra pagal svarbą valiuta tarptautinė ekonominėje sistemoje. Uh, Nuo 20-40 procentų pasaulio valstybių užsienio valiutų atsargų tarptautinės e, skolos tarptautinių sandorių yra būtent išreikšti e, eurų. Per 50 valstybių ir teritorijų naudoja ar sieja savo valiutą su euru. Toks tokia pasaulinė pozicija duoda naudos, nes aišku, tuomet sandorių kaina mažėja priekiaujant pasauliniu mastu ir Europos kompanijos tuomet tampa konkurencingesnės. Be to, mm, likvidumo ir platumo mūsų finansinės rinkos įgauna daugiau. Tuomet vietos ir tarptautiniai investuotojai gali efektyviau paskirsti savo išteklius. Taip pat sumažėja ir e, pasaulio kapitalo rinkų finansavimo kaina Europos e, E, skolintojams, besiskolinantiems taip pat ir institucijoms, ir individams, ir ūkio e, subjektams. Ir tai yra naudinga visiems namų ūkiams, mokesčių mokėtojams, kompanijams. Aišku, dėl to iškyla ir tam tikrų iššūkių, kadangi tuomet euras e, yra labiau paveikiamas tarptautinių pokyčių ir monetarinės politikos persidavimo procesai yra tuomet labiau irgi paveikus. Ir aišku, kad kad viskas neapsiriboja vien tik tai monetarinė sritim. Pasaulyje kur ekonominiai, finansiniai, kiti ryšiai yra labai glaudus, tarptautinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus ir aišku, kad mes galime efektyviau propaguoti europinės idėjas ir interesus, kuomet kalbame iš vien, vieningai. Ir um, Eurozonos balsas iš tikrųjų buvo lemiamas, stiprinant tarptautinį finansinį reguliavimo e, visą pagrindą, visą sistemą po pasaulinės ekonominės krizės. Šiandien bendras ekonominės priežiūros mechanizmas yra mm, stambiausias bankų priežiūros mechanizmas visame pasaulyje. Jis sėkmingai prisideda prie tarptautinės priežiūros sistemos e, formavimo. Ir e, po mm, eurozonos skolos krizės euro tarptautinis vaidmuo panašu lyg ir kažkiek mažėjo, tačiau euro svarba kaip valiutos, e, kuri naudojama tarptautiniuose e, sandoriuose, išlieka stabili. E, taip pat galvojant ir apie skolos rinkas, kai kalbame apie skolos rinkas, ar ats, valstybė atsargas, tai jos svarba mažėja Aišku, kad krizė um, išryškino problemas uh, ir todėl kalbama apie ekonominės pinigų architektūros atsparumą ir fragment mutacija tos sistemos aišku skatina euro eroziją, euro vaidmens eroziją. Skolumas, likvidumas yra pagrindiniai e, veiksniai, kurie nulėmė tarptautinės valiutos situaciją. Europos politikos formuotojai dabar glaudesnį dėmesį skiria e, tam, kas buvo sakoma paskutiniais mėnesiais, kad euras užimtų, e, vaidintų svarbesnį tarptautinį vaidmenį. Gruodžio euro vadovų sutikimas 2016 metais paskatino toliau dirbti tą linkmę. Tarptautinis euro vaidmuo yra stiprinamas, tvirt, jeigu yra taikomas tvirtesnės mm, politikos priemonės ir jeigu yra gilesnė ir platesnė ekonominė pinigų sąjunga ir aišku, kad mums reikia toliau žengti e, integracijos keliu. Paskutiniai 20 metų be jokių abejonių parodė, kokie yra didžiuliai iššūkiai mm, ir kaip sudėtinga yra užtikrinti ekonominį finansinį e, klėstėjimą. Tai buvo aišku tiek Eurozonos viduje, tiek išorėje. Tačiau per tuos metus pamatėme, kad bendras iššūkis gali būti geriausiai e, sprendžiamas tik kartu, kad būtų galima pasinaudoti visiška euro nauda privalumais mes turime e, realybę paversti 99 metais pasirinktą kelią. Viena vertus, mums reikia nacionalinių reformų tam, kad būtų galima e, skatinti tvarumą ekonominį. Ir taip pat reikia pinigų politikos e, ir aukštesnis augimo potencialas gali būti užtikrintas tik nuolat vykdant reformas. Konvergencijos e, procesas pirmiausia yra susijęs su struktūriniais veiksniais ir tai yra valstybių narių pirmoji atsakomybė. Kita vertus, Europa gali daugą pakeisti e, paremdama, e, supaprastindama tas reformas vykdomas valstybėse narėse. Mes, veikdami kartu, užsitikriname išskirtinį konkurencinį privalumą, reikėtų naudotis tuo. Pirmiausiai, mes galime pasinaudoti sinergijomis tarp ekonominės ir pinigų sąjungos ir bendrosios rinkos. Bendroji rinka yra viena iš galingiausių priemonių, kurias turime ir galime jos pagalba našumo mechanizmus išjudinti tikroje kapitalo rinkoje ne tik palengvės e, namūkiams ar įmonėms prieiga prie pinigų, bet taip pat atsiras daugiau investicijų inovacijoms, reformoms, rizikos e, įvairinimas e, leis kompensuoti laikiną našumo sumažėjimą vietos mastu, tai yra privatus dalymasis rizika, taip pat sustiprės bendras ekonominės ir pinigų sąjungos atsparumas. Antras dalykas Labai svarbu yra baigti projektus, kuriuos mes pradėjome per krizę. Turiu galvoje bankų sąjungos kūrimą. Kartu su kapitalo rinkų sąjunga galime baigti kurti bankų sąjungą. Ir tokiu būdu mes prasmingai privačiai dalinsime riziką, kurios to mums dar trūksta e, eurozonoje, jeigu lyginsime save su JAV. Ir privatus rizikos dalymasis veiksmingas bus tik tada, jeigu bus ir kitų politikos priemonių. Dėl to mes turėtume sustiprinti pasikeimą mūsų ekonominę ir fiskalinę sistemą, reikia, kad ji būtų veiksmingesnė ir reikia taip pat užtikrinti veiksmingų politinių priemonių taikymą valstybių narių lygmenių. Ir Europos lygmenių tuos veiksmus galima e, sustiprinti. Pavyzdžiui, neseniai buvo primtas sprendimas nes pradėti taikyti konkurencingumo ir konvergencijos priemonę eurozonai. Tam, kad būtų galima kovoti su būsimomis ciklinėmis krizėmis, reikia e, numatyti du e, apsaugos lygius nuo sukrėtimų. Tai yra rizikos diversifikavimas per privačią finansavimo sistemą, vienas elementas, ir e, viešoji prieš ciklinė parama per fiskalinės priemonės nacionalinių ir Europos lygmenių. Uh, Ir reikia, kad tos dvi priemonės viena kitą papildytų ir saveikautų. Reformų e, pas, e, įgyvenimas nėra nei utopija, nei idealizmas. Jeigu dirbsime kartu, tą ir padarysime. Gruodžio mėnesį Eurozonos vadovų susitikime e, lyderiai pakartojo politinį ryštą stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Jeigu mes norime visiškai naudotis euro visais privalumais, turime e, įgyvendinti tuos įsipareigojimus ir paversti juos konkrečiais politikos veiksmais. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami e, šio komiteto nariai. Aš keletą kartų sakiau kartu šiandieną kalbėdamas. Paskutinį kartą jau sustinkame kartu per šią, visi sustinkame kartu per šią kadenciją ir norėčiau aš dabar kreiptis jūs asmeniškai. Norėčiau padėkoti jums visiems už vaidmenį, jums, jūsų komitetui pastaraisiais metais e, kai atvykau į pirmąjį klausimą, sustikimą su jumis prisiminiau, kaip sakiau, sakiau, kad pirmiausia, aš sieksiu įtvirtinti demokratinę atskaitomybę, bendraudamas su Europos parlamentu ir esu labai dėkingas už tai. Buvo surinkta po to dar daugiau panašių susitikimų, e, klausimų. Mes siekime užtikrinti atskaitomybę CB ir tokiu būdu jo nepriklausomumą teisėtą gyvendant pinigų politiką. Taip pat aš esu dėkingas e, jūsų komitetui už paramą mūsų uh, visiems veiksmams, nuo širdžią paramą, nes ji buvo e, pagrįsta Europos piliečių balsais Ir tai ta parama buvo labai svarbi Europos centrinių bankui, kai išgyvenama nemažai sunkių momentų per pastorius metus. Jūs esate sprendimų prieimimo proceso dalyvis ir jūs labai svarbu įmenį suvaidinote įgyvenant esminės ES sustiprinusias reformas. Šis komitetas ir apskritai Europos parlamentas, e, galiu iš savo patirties pasakyti, E, labai atidžiai ir puikiai interpretavo Europos piliečių reikalavimus. Būtent taip mes galime užtikrinti ES institucijų legitimumą ir pasitikėjimą jomis. E, ir tokiu būdu mes veiksmingesnį įtraukiamojo pobūdžio Europą sukursime, labiau įtraukiamojo pobūdžio e, piliečiai kelia reikalavimus ir Europos parlamentas, įsiklausydamas juos, gali užtikrinti tobulesnį Europos sąjungą. Ir mes, piliečiams, norime užtikrinti fizinį ekonominį saugumą. Taip pat e, norime e, vadovautis atviros demokratinės visuomenės vertybėmis. Labai ačiū Jums uždėmesi. Dabar esu pasirengęs atsakyti Jums į klausimus. Dėkuoju. Thank you very much uh, so for your... Labai ačiū už uh, jūsų puikius žodžius apie šio parlamento ir šio komiteto veiklą. Ir dabar pasisakys uh, kalbė, uh, mūsų parlamentarai. Pirmiausia, Markus Weber. Dėkoju pirmininkui Dragi ir aš kalbėsiu vokiškai, jeigu jūs nieko prieš. Bent jau pasistengsiu vokiškai kalbėti. Gerbiamas pirmininkė Dragi. Nagi. Aš norėčiau Jums labai padėkoti APP frakcijos vardu už tai, kad esate visada toks atvir, atviras. Gerai, dar kartą. EPP frakcijos vardu norėčiau Jums labai padėkoti viskas veikia gerai. Taigi dar kartą padėkoti už tai, kad jūs esate visada atviras ir už tai, kad turite galimybę e, pasikalbėti su e, daugeliu e, komitetų ir institucijų, ne tik čia, bet ir Frankfurte kalbėjote. Ir Taip, ES turi galimybę su jumis susitikti, tai yra labai vertinamas ir tai yra tas standartas, kurį, kuriuo turės sekti ir jūsų pasiekėjai Europos komisija paskelbė komunikatą, kuriame minimas euro tarptautinis vaidmuo ir euras kaip rezervinė valiuta turi būti sustiprinta. E, jums, e, jūsų pinigų politikai, kokias pasiekmes tai turės ir kaip Jūs manote, ar e, jungtinių valstijų centrinis bankas taiko, taikys ribojančią politiką, labiau ribojančią nei ECB. Ir E, žinome, kad e, e, Amerikos taikomos trumpalaikės palūkanos mums kelia nemažą spaudimą. Ir taip pat Europos Sąjunga Mes, mes e, turime pasižiūrėti ir ES darbą, ir ES audito rūmai analizavo, kokią e, e, galimybę mes turime sureaguoti į krizę. Taigi, krizės reagavimo mechanizmas ir bendrasis priežiūros mechanizmas. Tai yra pagrindinė centrinio banko veikla. Ir mes norėtume anali, panalizuoti reikiamus dokumentus, tad ar galima būtų tuos dokumentus mums gauti. Ir e, gal, galbūt galėtumėte pasakyti, kodėl Centrinis bankas mums e, nepateikė, atsisakė pateikti visus dokumentus, kaip galima pagerinti tą situaciją. Ačiū. You, uh, Jūs uždavėte man du klausimus. Visų pirma, kaip e, euro tarptautinis vaidmuo gali e, įtakoti pinigų politiką. Visų pirma, mes patys turime savęs paklausti, kodėl jo tarptautinis vaidmuo nėra toks didelis, kaip galima būtų e, tikėtis iš tokio dydžio euro ekonomikos. Atsakymas yra labai paprastas reikia pabaigti bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą ir galima būtų e, taip sukurti tarptautinį bankų sektorių, kuris yra palyginamas su jungtinėmis valstijomis ir e, galbūt e, euras bus toks pat didelis ir toks pats galingas kaip ir JAV. Galbūt tai nėra kaip JAV doleris, galbūt Mes turime atsižvelgti ir į tai, kokią įtaką tai turi kitoms jurisdikcijoms. Mes jau į tai atsižvelgėme, tačiau be abejo sąsaja bus labiau tiesioginė tokioje ateityje. Kalbant apie tai, ar reikia daugiau ar mažiau būti lankščiam su pinigų politika. E, mes nemanome, kad taip yra. E, turbūt prisimename, kad e, prieš daugelį metų Jie pradėjo taikyti QE daug anksčiau nei kad e, mes. Ir aš negaliu labai lengvai palyginti tam tikros e, pinigų politikos e, laisvumą ar griežtumą, tačiau JAV pinigų politika pradėta taikyti daug laisviau gerokai anksčiau nei kad mes tai pradėjome. Dabar dėl auditorumų jūs klausėte. Na, Aš nesileisiu detalės, tačiau esmė tokia, kad mes norime bendradarbiauti ir mes tą ir padarėme. Mes parengėme 500 e, dokumentų e, pateikėme jiems 500 dokumentų, 6000 e, puslapių apimties dokumentų audito rūmams. Ir tą informaciją mes jiems pateikėme laikydamiesi e, visų institucijų įgaliojimų ribų. Taigi, sutartis apibrėžia audito rūmų įgaliojimus. Jie turi įgyvendinti, kaip efektyviai yra tvarkomas ECB. Ir e, šis mandatas, šio, e, šis, ši kompetencija teisėkurininkų yra tink, sąmoningai apibriešta, kad būtų apsaugotas ECB nepriklausomumas. Be to, 2017 metais e, komisija pritap, pritarė ECB e, interpretavimui, kaip turi būti suprantami teisės aktai. Taigi mes tikrai labai daug bendradarbiaujame su auditorumais, bet tai darome savo kompetencijų ribose. Thank you, Pervash Beres, for the S&D Group. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe. Ačiū pirmininkės socialdemokratų frakcijos vardu. Norėčiau e, Jums taip pat padėkoti už kokybišką bendarbiavimą tarp Europos parlamento ir Europos centrinio banko jums pirmininkaujant, e, jūsų pirmininkavimo dėka, iš tikrųjų mūsų santykiai santykiai pasistumėjo iš tikrųjų labai smarkiai priekį. Atsimenat, kai buvot kandidatas dar tik tai į pirmininkus ACB, aš labai e, e, intensyviai jūsų klausinėjau ir kai, kai kurie iš mm, bičiulių žinantis organizacijos darbą sakė, kad iš tikrųjų jūs mm, sugebat valdyti iš tikrųjų rinkas ir tikrai galėsite būti geru ACB pirmininku. Tai aš galiu pasidžiaugti, kad taip ir įvyko. Aš dabar norėčiau jūsų pastirauti štai ko. Kaip jūs vertintume situaciją dėl Mm, biudžeto politikos įtakos. Kalbame apie eurozoną, apie tai, kad politika yra labai nulemta to, kad biudžeto politikos poveikis yra labai nuvertintas, nepakankamai vertinamas ir kaip reikėtų tai ištaisyti. Ar antras klausimas, e, pratisant mano kolegos e, jau kalbėjusio klausimą, man sudaro tam tikras įspūdis, kad kai kalbame apie euro tarptautinį vaidmenį, kai kas e, galvoja, kad iš tikrųjų yra kažkoks kažkoks tai tarsi išsisukinėjimas, kai pradedamos tos diskusijos, bet iš tikrųjų mm, euras yra bankinė sąjunga, e, finansinės rinkos ir taip toliau. Reikia visus elementus įvertinti, kad e, euras tikrai turėtų vėl užimti tinkamą vaidmenį tarptautinį areną. Taigi aš galvoju, kad reikėtų tas diskusijas vėl pradėti taryboje. question. Um, The first question, the, um... Pirmas klausimas monetarinė, monetarinė politika bet kur, bet ypač mūsų pasaulio regione turi vengti fiskalinio dominavimo, nes kitaip um, centrinis bankas praras savo nepriklausomumą ir tokiu būdu savo įvaizdį, patikimumą, reputaciją. Buvo jau atitinkamų atvejų anksčiau, aišku, ne, ne eurozonoje, taip pat buvo tokių atvejų prieš euro įvedimą, kur, euro, kur, kur, kur iš tikrųjų fiskalinis dominavimas sudavė didžiulį smūgį e, centriniam bankam ir galima teikti, kad tokiu būdu jie praranda savo nepriklausomumą. Uh, Ir tokioje situacijoje, kur infliacijos lygis ir nedarbo lygis yra labai aukšti, nors pagalba yra. Ir tai, tai yra pagrindinis dalykas, į ką turime žiūrėti. Žinoma, prie, galvojant toliau, ar galime gerinti fiskalinės taisyklės. <laughs> Čia žengsi žingsnį, galbūt atgal pasakysiu, kad yra didžiulis skirtumas ar fiskalinės politikos ir monetarinės politikos, kalbant apie integravimą. Uh, Mentalės politikos rytyje mes e, nuo 90-mečio tikrai smarkiai pasistumėjome. Tuomet integravimas ir koordinavimas buvo užtikrintas per taisyklės, buvo taisyklėmis paremta sistema. Mes įvertinome, kad ta sistema neveikia ir euro kūrėjai perėjo prie institucijomis paremtos monetarnės politikos integravimo. Ir tai iš tikrųjų ne nuo nulio buvo pradėta padaryti. Buvo 15-20 metų. Mm, nesėkmių būtent toje sistemoje, kuri buvo paremta taisyklėmis. Kol kas fiskalinės e, sistemoje mes dar veikiame pasiremdami taisyklėmis. Ir, na, galiu pasakyti, dabar madinga yra kritikuoti tas taisyklės, bet faktiškai uh, jos buvo labai labai naudingos. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie tai, kaip deficitai ir skolos galėjo iki ko išsirutulioti, jeigu nebūtų buvę jokių taisyklių. Ar taisyklės gali būti pagemtos? Žinoma, jos gali būti ir turi būti patobulintos ir per artimiausius mėnesius ir metus, aš manau, tikrai to tobulinimo daug matysime. Uh, Bet galiausiai, ir aš jau tą esu nekartą sakęs, galiausiai, manau, galutinis geresnio bendarbiavimo modelis, aišku, bus paremtas institucijomis, lygiai taip pat kaip ir monetarnės politikos rytyje. Dabar dėl euro tarptautinio vaidmens. Naturalu, man atrodo, tai yra geros diskusijos. Nes tai priverčia mūsų telti dėmesį į tai, kas vyksta tose jurisdikcijose kur kurių valiutos turi labai didelį tarptautinį vaidmenį, pavyzdžiui, JAV e, dolerį paminėčiau. Ir mes galime pasakyti, kad euras turi ir gerai veikiančias kapitalo rinkas, ir gerai veikiančią bankinę sąjungą, aš ir, ir, ir vieną biudžetą, ir vieną valdžią. O mes juk nesame viena valstybė, tai yra nemažai valstybių ir manau, kad mes turime judėti tam tikrą kreptimi, kad mūsų valiuto zona taptų geresnė valiutos zona, nes kol kas tai dar nėra optimaliai veikianti zona. Turime daug mm, probleminių sričių ir tą mes aiškiai pamatėme per krizę. Ir nuosekliai, palaipsniui, atitinkamai vykstant politiniam pasikeitimam įvairiose valstybėse, mes judėsime tą kryptimį. Ačiū. Thank you, Bernd Luke. Bernd Luke. Ich möchte Ihnen ebenfalls danken für die Pane Dragė, aš labai norėčiau Jums padėkoti už draugiškus žodžius, kuriuos skiriate šiam komitetui. Visgi turiu pasakyti, kad aš ne visiškai sutinku su tuo, ką Jūs sakėte dėl euro ir eurozono e, finalizavimo, užbaigimo, dėl to, kad nemanau, kad euras yra tinkama e, valiuta netgi eurozonai ir visai euro zonai visai eurozonai. Ir jūs, kaip žinote, esate nekarta viršyje savo įgaliojimus. Taip pat kalbant apie tą kovą, kurią kovojate, na, jūs esate geras karys, tačiau kovojate dėl neteisingo tikslo. Aš norėčiau Jums padėkoti, kad tas būdas, kuriuo Jūs vykdote monetarnį dialogą, yra pats geriausias kurį aš esu patyręs e, šiame parlamente. Jūs pateikėte argumentuotą visą informaciją ir jūs labai e, griežtai viską argumentuojate, viskas yra tikrai pavyzdinga ir aš labai dėkoju Jums, kad Jūs tikrai labai e, produktyviai keičiatės informaciją su mumis. Turim jūsų klausimus. Vienas yra susijęs su konjunktūrinės situacijos apžvalga, kurią jūs minėjote. ECB paskelbė, kad tai SPP sumažėjo ir e, taip pat mm, atsižvelgiant į tai, kad PSCB yra ECB e, elementas, ar jūs manote, kad yra įmanoma, kad šių metų eigoje grinieji mm, pirkimai būtų pradėti iš naujo 2019 metais, kad būtų padidintas stimulas dėl, ir, dėl šio, ir dėl kurių priežasčių tai būtų būtina. O kitas klausimas yra kita tema, kurią mes esame ap, aptarę. Jūs turbūt jau žinote, kad yra toks tyrimas kurį parengė profesoriai Pust ir Zin, kurie argumentuoja, kad nacionaliniai centriniai bankai pagal savo kompetenciją uh, gali būti nemokus, jeigu nemoki taptų valstybė. E, tai yra e, dėl, dėl įslydus, išėjusio kapitalo. Ir galbūt galėtumėte tai patikri, patvirtinti, arba galbūt tai galėtumėte atmesti kaip nacionalinis e, centrinis bankas. Ir e, pagal tyrimą, e, jeigu, jeigu bankai nebe, nebegalėtų išmokėti lėšų ir taptų nemokus. Thank you, thank you. Thank you also for your thanks. Labai ačiū, ačiū už jūsų padėkos žodžius, labai juos vertinu, kadangi Iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėte, tai išsako žmogus, kurio nuomonė tikrai labai skirtinga, labai džiugu. Visų pirma, aš norėčiau gal e, pakalbėti apie mūsų įgaliojimus, nes, aišku, tai yra susijęs su mm, likusia klausimo dalimi. Aš galiu abejoti, ar mūsų o, veiksmai atitinka mūsų įgaliojimus, bet esmė yra tokia, kad aukščiausias Europos teismas priėmė sprendimą, kad mes veikiame pagal mūsų įgaliojimus. Ir priemonės, kurias mes panaudojame, yra teisėtos priemonės iš mūsų priemonių paketo ir mes galime jas naudoti ir galėsime jas naudoti ateityje. Dabar dėl jūsų klausimų tiesiogiai. Kaip aš jau sakiau, turime kai kurias priemonės, pavyzdžiui, gairės dėl palūkanų normų. Čia viskas priklauso nuo datos ir valstybės mes stabilizavome tai, jau dabar nebe neto pagrindu tai perkame ir turime stabilizavę Europos centrinio banko bal balansą ir mes toliau pirksime mm, obligacijas tam, kad stabilizuotumėm mm, mūsų balansą, kuomet priartės obligacijų išpirkimo terminas. Taigi mes turime normales gairias ir mes turime mm, akcijų ir investavimą. Ir tai bus labai svarbu. Pavyzdžiui, šiais metais kalbame apie 50 milijardų eurų per mėnesį būtent toje srityje. Ir aišku, kad jeigu kažkas pasisuks labai bloga kryptimi, mes dar galėsime panaudoti ir kitas priemonės iš savo priemonių paketo, ką jūs vieną iš jų paminėjote. Taigi nėra nieko, kas trukdytų tokiai galimybei. Kitas klausimas, kokiom sąlygom susidarius mes tai darysime. Uh, Šiame etape mes nematome tokios situacijos, nenumatome, kad tokios aplinkybės galėtų suformuoti tikrai ne šiais metais. Čia jau tikrai aišku. Dabar kitas klausimas, kas būtų jei Čia aš nenorėčiau spėlioti dėl to, kokios sąlygos galėtų susiformuoti ateityje ar ne. Aš norėčiau gal tik tai porą žodžių tarti dėl mm, to susirūpinimo, kurį atskleidžia jūsų klausimas. Tai yra, pavyzdžiui, dėl balanso didinimo tikslo. Mes jau nekartą kalbėjome apie tai. Pagrindinis, pagrindinis veiksmis, jeigu jeigu tai būtų kalbama apie antro tikslo balansų didinimą, viskas priklauso nuo mūsų monetarnės politikos. Dėl turto mm, nupirkimo, dėl uh, QE, tai yra būtent atitinkamos sąlygos ir kai eina kalba apie banko pirkim, vertinių popierių pirkimus per sieną, tai aišku, kad uh, reikia žiūrėti į balansą iš šio požiūrio taško. Tai, kas, kokia yra mūsų monetarinė politika, mes stebime, kiek tas padidėjimas nukrypsta nuo tos tendencijos, kuri atspindi didžiausią padidėjimą per Target 2. Ir čia Kai kur targetų e, balanso didėjimą matome, kitų, praeitų metų pabaigoje buvo po to mažėjimas, tai yra labai sudėtinga yra įvertinti, ar iš tikrųjų tie balansai atitinka tendencijas, kapitalo judėjimus. Bendriau vertinant, bet kokiai monetarniai sąjungoje turite valstybės, kurios yra deficito pozicijose, kurios yra perteklios pozicijose, uh, Ir po to pažiūrėkime į tai, kas vyksta JAV. Tai yra daug labiau išbaigta monetarinė sąjunga nei pas mus. Jau šimtą metų situacija tokia, nežinau, <laughs> šimtą daugiau jau nuo pat jų egzistavimo pradžios tai yra. Uh, ir monetarinė sąjunga veikia puikiai. Taigi esmė čia, aš, aš, aš suprantu, kad mūsų galbūt požiūriai šiek tiek skiriasi, bet čia esmė, kaip aš tai matau, yra kelti klausimą ne ar gali būti tai, kad valst, viena valstybė taps net nemoki, ar vienas centrinis bankas taps nemokiu. Klausimas yra, ar šios monetarinės sąjungos mokėjimų sistema veikia efektyviai ar ne. Ir atsakymas į šį klausimą yra taip Thank you. Uh, Caroline Nakdegal. Yes, thank you, Chair, and thank you. Uh, Caroline Nakdegal. Pirmas mano klausimas yra susijęs su praeitos savaitės naujienomis apie sulėtėjimą prekybos ir taip pat apie apsisaugojimą po breksito, taip pat dėl Trumpo administracijos žingsnių ir apie augimo prognozes. Noriu paklausti, ar galite patikinti parlamentą, kad ECB turi pakankamai judėjimo laisvės, jeigu rimtai pasireikštų ekonomikos sulėtėjimas? vertėjimas, pirmas klausimas. Antras klausimas, labiau techninio pobūdžio su e, lyginamaisiais rodikliais susijęs. Ar ECB užtikrinęs, ECB, kaip žinia, yra taip pat sekretoriatas veikia rizikos e, darbo grupė ir aš labai to patenkinta. Ir ar e, neketinama ten rengti toje grupėje naujųjų lyginamųjų rodiklių? ir Enonė ir Estar perėjimas ir naujas ACB lyginamasis rodiklis, kaip tame kontekste atrodo. Dar noriu paklausti, ar jūs esate įstikinę, kad rinkos dalyviai naudosis tuo naujuoju rodikliu, jeigu nebus pakankamai griežtai kontroliuojama. Dar vienas euri, klausimas Euribor e, taps labiau hybridinio pobūdžio ir tam tikrų mastų bus tam, tos, tam tikros grupės suformuotos. Ar jūsų nuomonė įmanoma rasti, e, galvojant apie BMR, nuolatinį sprendimą? Kaip jūs sakėte, per paskutinį valdybos, valdančios valdybos posėdį mes e, pripažinome, kad riziko e, augimo rizika vis tik tai yra šiek tiek didesnė dėl to, kad sulėtėjimas augimo yra e, gana ilgas ir jūs taip pat minėjote kitus veiksnius, kurie įtakoja Prieš e, pradedant kalbėti apie politinės priemonės, pasakysiu, kad valdyboje vykusios diskusijos e, rodo, jog svarbiausias veiksnys, į kurį turime žiūrėti, yra e, buvimas ilgalaikis tų visų priežasčių geopolitinių veiksnių ir, pavyzdžiui, protekcionizmas į tai patenka. Daug tarybos narių aiškiai pasakė, kad jeigu staiga uh, atsirastų aiškumas, taikus būtų prekybos santykiai ramus tarp, Europos, tarp e, JAV ir e, Kinijos, tai daug tų rizikos elementų iš, e, išnyktų. Jūs e, taip pat minėjote tam tikrus elementus, kurie susijęs su bendrais rodikliais eurozonos. E, ir tai nesėtina su rimtomis problemomis, bet taip, kai kurių valstybių skola yra didelė, kai kurių mažesnė. Bet galima pasakyti, kad vertės grandinė ES yra labai sudėtinga nustatyti. Mes negalime pamiršti, kad egzistuoja tam tikri izoliuoti vietiniai pavyzdžiai, kurie galbūt kelia tam tikrą nerimą ir galbūt tai gali prisidėti prie tam tikros įtampos, bet taip pat eurozonoje politinių įvairių poslinkių yra ir sulėtėjimas Kinijoje. Mes esame tikri, kad vyriausybė imsis ten deramų veiksmų, tačiau taip mes e, tikimės atitinkamų politikos priemonių iš vyriausybių JAV taip pat įvairius fiskalinės politikos e, dabar vykdomos e, poveikis, e, kuris galbūt netoks stiprus. Mes turime šiaip priemonių kovoti su tais reiškiniais ir jau pradėtas jos taikyti yra iš dalies dėl to, kad mes turime sustiprintas gairias ir sakome, kad bent jau vasarą išliks dabartinės normos ir tuo aš perskaitysiu jums tiksliai, kas yra parašyta išvadose. Mes tikimės, kad pagrindės ECB palūkanų normos išliks dabartinių lygmenių bent jau iki 19 metų vasaros ir bet kokiu atveju tiek, kiek reikės, kad būtų galima užtikrinti nuolat atvarę konvergenciją infliacijos e, iki lygmens, kuri žemiau, bet artima 2 procentams per ilgalaikę perspektyvą. Ir mes ir toliau reinvestuosime E, pagrindinių sumų gražinamas, gražinamas pagrindinės sumas, kai su jais terminas vertiminis popieriams jau po e, tos dienos, kai mes pradėsime, padidinsime pagrindinės ECB palūkalų normas. Mes norime užtikrinti deramas likvidumo sąlygas ir e, taip pat užtikrinti pakankamą, pakankamai lygį skatinamosios pinigų politikos. Uh, Mes e, matėme, kaip e, viskas buvo, kai birželį pernai paskelbė, kad e, nebesupirksnėse grinojo turto. Rinkos neregavo ir jeigu būtų sumažinta kokia nors palūkanų norma ir palūkanų e, normos susilygino ir, galima sakyti, pajudėjo link dešinės, tokiu būdu e, į lūkesčiai dėl galimo padidėjimo e, ilgalaik ilgalaikių palūkanų normų siema su laikotarpiu po vasaros. Ir tokiu būdu gali atsirasti pakankamas pagreitis augimui mes turime suvokti, kad turime ne tik priemonių, bet tos priemonės jau iššaukė tam tikras e, reakcijas, galvojant apie sulėtėjimą dėl lyginamųjų rodiklių benchmarks. Kaip jūs sakėte, Euriboro administratoriai dirba, rengiasi reformai tam, kad būtų galima gyventinti ES e, kontrolinių e, rodiklių reglamentą. Mes e, dar nežinome, koks bus rezultatas, per šios metus pamatysime tų visų darbų rezultatą, bet šiuo metu darbo grupė taip pat galvoja apie tokį variantą, kai Euribor reforma netitiks e, reglamento reikalavimų. Negaliu e, dabar komentuoti nie, e, to, kiek panašus, kiek įmanomas toks scenarius, bet reikia visą situaciją išanalizuoti ir nepamiršti, kad sprendimai atsiras pirmiausiai privačiame sektoriai ir priežiūros institucijos ESMA ir FISMA. Uh, E, finansinių įstaigų ir e, vertiminių popierių priežos institucijos už tai atsakingos. O ECB negali dabar e, kontrolinės normas nurodyti niekam kitam išskyrus nakties terminui. Ir tai yra todėl, kad nėra pakankamai sandorių Ir šiaip centrinis bankas negali primti sprendimo susijusio su mm, sandoris. Ir taip reikia nepamiršti e, vyraujančių sąlygų rinkoje. E, centrinio banko veiksmai gali būti interpretuojami kaip susiję su pinigų politikos tam tikromis priemonėmis. Ir mes e, šiaip suprantame, kad tik privatus sektorius gali identifikuoti tam tikras normas. Dėkuoju, Filip Lambert. Sveiki, pirmininkė, visuomet malonu Jūs matyti pas mus ir tikiuosi, kad mes dar sugebėsime pasikalbėti ir kitą kadenciją, bent jau aš tikiuosi dėl čia dirbti. Jau keletą kartų kalbėjome su jumis ir man labai patiko, kaip jūs pristatėte euro istoriją. Tai yra, jūs sakėte, suverenumo sutelkimas. Ir iš dalies sutinku su jumis tuo požiūriu, kad prieš eurą turėjome e, du pinigų ir biudžeto politikos ramščius, e, kurie apėmė tą pačią geografinę teritoriją e, valstybės narės, valstybės. Ir mes e, sutarėme sujungti, sutelkti savo pinigų politiką, bet tuo pačiu metu mes neapjungėme biudžetinių svertų. Taip tariant, pinigų politika, jeigu gyvendama vykdoma yra valstybėje, e, tai pinigų politika visoms e, šalies dalims nebus vienodai veiksmingai. Reikia biudžeto politikos priemonių, kad būtų galima užtikrinti pusiausvyrą šalyje. Ir jeigu sutelki pinigų politiką ir ne, iki tam tikro laipsnio nesutelki biudžeto politikos, tai e, prarandi tam tikrą suverenumo procese. Aš niekuomet nemačiau integracijos, nevertinau integracijos proceso kaip suverenumo praradimo, bet šiuo atveju, e, jeigu e, federacijoje, kaip kad yra Europos Sąjungoje, e, tikrai nebus e, toks, tokio vienybės ligmens kaip valstybėje narėje. Ir e, kadangi situacija yra gana neaiški, reikia ieškoti pusiausvėros valstybių narių lygmenių arba reikia užtikrinti, kad trūkstamos grandys atsirastų federalinėme lygmenyje, kalbu apie eurozonos biudžetą, bet reikia uh, Taip pat, e, kad atsirastų galimybė imti mokesčius, tai yra, kad atsirastų fiskalinės struktūros, imti mokesčius, kad būtų galima ir e, pinigus naudoti. Aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tokį požiūrį. Aš ne, šiaip nemanau, kad kūrimas e, eurozonos gali būti tik pagrįstas tik taisyklėmis, kad tai pasiteisintų. Klausimas jūsų tikrai nėra lengvas. Bet pažiūrėkime pirmiausiai pinigų politiką. E, iki Mastrikto sutarties kiekviena e, šalis sakė, kad vykdo savo pinigų politiką. Kitaip tariant, E, galima pasakyti, kad e, negalėjo nei viena iš tų šalių, bet jau dauguma, išskyrus gal Vokietiją, kaip jūs sakote, gyventi nepriklausomos pinigų politikos. Kitos šalis arba turėjo susijęti savo palūkanų normas prie, su Vokietijos normomis arba progresyviai nuvertinti savo valiutą. Ir kai kurios šalis sakė, kad jos vykdo suverenę, nepriklausomą pinigų politiką, net ir, bet net ir tos, kurios reguliariai devalvuodavo savo valiutą, neturėjo tokios suverenės suverenumo. Pasižiūrėkime, kaip įvertinamas yra suverenumas, kainų stabilumas, kontrolė infliacijos ir užimtumo. Tos šalys e, šiaip, kurios visiškai sakė nepriklausomai veikia, e, funkcionavo blogiau negu tos, kurios buvo susijusios savo valiutą, jeigu pažiūrėsime į 20-30 metų tokį laikotarpį. Ir tą buvo galima e, įveikti atsiradus Europos centrinė bankui, kai e, valstybės narės, kurios neturėjo suverenumo, neteko suverenumo, e, ne, neturėjo galimybės susigražinti suverenumo ar jo gyvendinti. Ir fiskalinėje erdvėje buvo galvojama apie atitinkamą pažangą, bet buvo suvokiama, kad tai bus sunkiau, nes uh, E, biudžeto sprendimų esmė giluminė ir parlamento kontrolė, priimant biudžeto sprendimus, vykdoma nacionaliniu lygmeniu. Galima sakyti, kad e, parlamentinė kontrolė e, tokia pat nebuvo gyvendama pinigų politikos sityje, net ir prieš atsirandant eurui. Bet galima kalbėti apie skirtingas istorinės aplinkybės. Kartais tai buvo, kartais taip nebūdavo. Ir netgi atsižvelgiant į tai, e, buvo pasirinkta žengti kelių pagristų taisyklėmis. E, tokioje sistemoje, kada prarandi suverenumą, tada, kai taisyklės nėra privalomos, tada, kalbu apskritai, Kartais jos yra privalomos, kartais ne. Ir e, šalis išlaiko savo suverenumą, kai nėra privalomų taisyklių, bet e, šalis taip pat praranda suverenumą, kai pernelyg daug prisiskolina tada net nereikia taisyklių, kurios ribotų šalies suverenumą. Tai viską padaro rinkos. Rinkos sako šaliai, ką jį gali sauliaisti, ko ne, kas yra tinkama, kas ne. Ir kai šalis prarada suverenumą, e, e, šalis prarada suverenumą dėl skolos ir kiekvieną politinį veiksmą prižiūri e, rinka, tai yra žmonės, kurie nebalsuoja, kurie nepriklauso demokratinės atskaitomybės procesui. Toks yra gyvenimo faktas ir politikos, politiniai sprendimai e, tų šalių vyriausybių iššaukė tokias situacijas. Ir koks yra palankus e, taisyklių poveikis, kai jų laikomasi e, žengiama link konvergencijos. Ir tai yra kita suverenumo pusė. Pinigų monetarnėje srityje negali būti suverenus, jeigu tavo ekonomika nuolat nukrypsta. Jeigu šalis e, vėluoja gyvendinti reformas, jeigu nėra pakankamai kurensinga ir jeigu dar prie viso to ji yra labai įsiskolinusi. E, priežastis prarasti suverenumą. Aš sutinku su jumis, taip, vis tiek reikia veikti tam tikroje sistemoje ir laikytis taisyklių, perimas nuo taisyklių prie institucijų, galbūt iš dalies bus sprendžiamas klausimas, bet e, gerokai prieš tai reikia galvoti apie politikos priemonės. Suverenumas prarandamas dėl neteisingų politikos priemonių. O ar mums nereikia eurozonos biudžeto? E, Man atrodo, kad reikia kalbėti apie visą derinį, vairius veiksnius. Aš e, pradžioje kalbėdamas vieną dalyką minėjau. Aš pernelyg išsiplėčiau. Kiti dar norėtų pasakyti. Galime baigti po trupučiuką, nes tikrai labai įdomu. Jūs galite pratesti, nes tikrai labai įdomu. Okay, so I'm sure there will we'll be come back. We'll other come back. question on uh, EMU that will allow to, to conclude elaboration. Taigi jūs tikrai galite uh, toliau kalbėti apie eurozono biudžetą. Ponas Mono. Dragi, bonjour. Uh, Gerbiamas uh, pirmininkė Dragi, sveiki. Norėčiau pasakyti, kad labai vertinu jūsų pinigų politikos dialogą uh, per šią kadenciją, bet ne taip, galbūt esu džiugiai nusiteikęs ECB, žiūrėmės ECB veiklos rezultatus ir uh, E, į bendrąją valiutą, matau, kas vyksta mano šalyje, Prancūzijoje ir jūsų šalyje, Italijoje. E, gruodžio 14 dieną Eurozonos vadovų stikimas vyko ir buvo išsakyta visa eilė pasiūlymų dėl e, pinigų sąjungos ateityje. Ir taip pat buvo kalbama apie kolektyvinius veiksmus. E, yra E, taip pat e, pateikti pasiūlymai dėl mažumos blokavimo, kuris ėmė su 25 procentais vietoj 30 procentų ir tokiu būdu e, siekiama bus užtikrinti lengvesnį skolos restruktūrizavimą. Ir jeigu bus balsama, pasakoma už restruktūrizavimą, tai reiškia, kad atsiras tiesioginis skolos valdymas. Ir uh, uh, galima kalbėti apie tą QI planą. Pagal jį 25 procentai tai E, dabar noriu pasakyti, kad e, išvados e, suformuotos per vadovų taryba buvo tokios. Europos valiutų fondas galės vesti nepriklausomai dėrybas. Ar tai nesukurs prociklinio poveikio ir ne, ar neatsiras. Uh, pavojus, kad nebus e, laiku atsiskaitoma. Um, is... Dėkuoju. Dėl pirmo klausimo atsakymas yra ne. Mes e, nusprendėme nutraukti grinojo turto pirkimus birželio mėnesį ne todėl, kad mes a, e, susidūrėme su apribojimais. Mes Taip padarėme todėl, kad e, iš tiesų mes e, turime erdvės. Tačiau pagrindinis e, dalykas priimant šitą sprendimą buvo toks, kad tas rezervas, kurį mes dabar pasiekėme, tai yra maždaug 25 procentai visos vyriausybės valstybės skolos eurozonoje, yra tokia, toks didelis, kad E, papildymas grinais prie rezervo turės vis labiau e, neigiamą poveikį. Tad mes esame tikri, kad turint tą rezervą, kurį mes pasiekėme, mes e, toliau sudarome reikiamą paskatą, kuri būtina, kad infliacija pasi, padė, pasitarnautų mūsų tikslui. Ir tai, ką mes matėme nuo e, birželio mėnesio, tai matėme, kad mm, palūkanų normos sumažėjo ir visa tai mums pasakė, kad mūsų sprendimas e, nebuvo e, priimtas įtemptų laiku iš finansinės pusės. Jis buvo priimtas kaip tik laiku ir vietoje. Toliau, kitas jūsų užduotas klausimas susijęs su MF e, vaidmeniu. Iš tiesų nėra e, tarptautinė valiutos e, Europos valiutos fondui nėra skirta įgaliojimui, įgaliojimui Ir dėl jūsų paminėtų priežasčių yra visiškai aišku, kad kai kuriuose šalise yra uh, užslėpti rezervai ir tai yra problema, tačiau taip pat uh, reikia nepamiršti ir finansinio stabilumo. Jūs nenorite žinoti, tokio, nenorite turėti, uh, gauti tokio vaisto, kuris kaip tik pablogina uh, lygą. Uh, ir e, dabartinių turimų rezervų užtektų 20 metų, galbūt ilgiau, tad mes turime būti labai labai um, atsargus ir labai atidžiai uh, turime elgtis, sakydami, kad Europos valiutų uh, fondas uh, atliktų kažkokį vaidmenį, jeigu reiktų iš, iš principo persidėrėti, tačiau vargu ar um, Europos valiutų fondas galėtų kažką inicijuoti. Tai būtų tiesiog palengvinant instituciją derantis tada, kai šalis nusprendžia, jog pagal programą jie turi persiderėti dėl savo skolų. Dėkuoju. Danutė Hubner, prašom. Dėkuoju. Pirmininkė. Vienas, viena pastaba. Uh, norėčiau pasakyti, kad e, dialogas su jumis tikrai buvo labai vertingas žinių prasme. E, porą trumpų klausimų norėčiau grįžti prie e, galutinių turto vartotojų ir pereimas prie reinvestavimo. Jūs kalbėjote apie loginį pagrindimą slypinti už to. Mano klausimas yra, ar aš teisingai suprantu, kad per šį laikotarpį jūs atkreipėte dėmesį į skirtingus parametrus. Ir e, jūs kažkada e, kaip pirkote e, turtą, žiūrėjote į vienokius parametrus, dabar reinvestavimo metu jūs remitės kitais parametrais ar tiesa. Ir kitas klausimas, galbūt jūs galite pasižiūrėti į atgalinį laikotarpį. ir e, galite peržiūrėti visą tą e, pinigų spausdinimo laikotarpį ir galbūt galite Tai e, iš... patvirtinti, kad ta, ta situacija pasikeitė. What happened with the discontinuation of the net asset purchases? Uh turėčiau pasakyti, kad kai stabilizuojame, turime rezervą, tai nereiškia, kad jis yra sumažinamas. Ir dabar e, pagrindinė pinigų politikos e, priemonė yra gairių laikymasis. Ir kai turime e, palūkanų normas ir kai turime reinvestavimo priemonės, tai visada mūsų klausdavo, kiek il, kuriam laiko jūs ketinate perpirkti uh, jau uh, tas, tas uh, obligacijas, kurių terminas jau suėjo. Ir to atsakymas buvo pakeisti pirmųjų palūkanų uh, horizontą. Uh, ir kad e, supirktų tai e, arba valstybė, arba e, kitos institucijos. Tai yra tų priemonių rotacija. Kaip prisidėjo monetarnis stabuliavimas prie krizės išsprendimo, turime tikrai labai gerų įrodymų. Jeigu mes e, paimtume 2014 metus kaip referencinius, tai mes e, galėtume pamatyti, kokią įtaką tos monetarnės e, stimuliavimo priemonės turėjo sprendžiant krizės problemas. Ir kalbant apie palūkanas ir bankų paskolas, mes turime ir kitų skaičių, kurie iš principo parodo, kad per trejus metus nuo 2016 iki 2019 metų tik monetarinis stimuliavimas prisidėjo, prisidėjo prie e, augimo 1,9 procentai augimo per tą laikotarpį ir e, e, tam tikras procentas infliacijos. Turime tikrai labai daug duomenų apie tai, aš nesigilinsiu detalės. Uh, Tačiau nepamirškime, kad e, vyko ir finansinė fragmentacija 2014 metais, kai mes vis žeminome palūkanų normas ir nebuvo e, reakcijos iš bankų pusės. Taigi, E, buvo mažinamos palūkanos kai kurių šalių bankuose. Tai mes turėjome fragmentaciją ir, tarkim, įmonė turi filialus vieną e, pažydžiamoje šalyje, kit, e, kitą kitoje ir joms buvo mokami, e, ir jos mokėjo visiškai skirtingas palūkanas skirtingose bankuose. Ir e, dėl monetarnės reguliavimo priemonių ir kitų pinigų politikos priemonių e, visa tai dabar jau yra nemaloni praeitis. Ačiū. Dėkuoju. Koltang. Dėkuoju malonu Jūs matyti čia, ponė Dragi. Aš manau, kad eurozonos atsparumas visada yra labai aptariamas ir aš pabrėšiu, kad E, eurozonos atsparumas e, yra paremtas privačia, privačių rizikos pasidalymu. Ir be abejo, ES gebėjimai šios ir tie dar yra riboti. Kapitalų rinkos e, sąjungos pažanga nėra labai didelė. Man atrodo, tik tais 3 iš 30 pasiūlymų buvo priimti. Taigi, e, kokią pažangą be padarėte kapitalo rinkų sąjungoje, ar ji prisidėjo prie atsparumo pinigų sąjungai, sąjungos. Ir e, turbūt prisimenate Marko Rei e, kalbą Berlyne, kur e, buvo sakoma, kokį vaidmenį ECB atlieka tvario, tvaraus finansavimo srityje, kas gali būti pakeista. Ir žinome, kad prižiūrinčiosios institucijos čia atlieka esminį vaidmenį, ypač ECB. Mes e, tikime, kad pereisime prie tvarios ekonomikos, e, kuri turės be abejo ir šokų ir turės gebėti reaguoti į tuos e, šokus. Kaip Jūs manote, dabar keičiantis klimatui ir klimato kaitos politikai ir rizikai, ar vis dar galime tikėtis duobėto kelio einant į priekį, stengiantis įgyvendinti Paryžiaus susitarimą? Ačiū. a um, it, it, I, I agree with you, the capital market union and Aš suprantu, kapitalo rinkų sąjunga ir bankų sąjungos pabaigimas būtų labai galinga priemonė e, dalyjantis riziką. Iš principo, ir e, labai svarbu turėti biudžetą, jeigu e, mes galėtume absorbuoti, kaip matėme Junknėse valstijose. Didelę šokų dalį absorbavo finansinės rinkos ir privatus sektorius. Ir taip turėtų būti ir eurozonoje. Ir daug didesnė e, šokų dalis yra absorbuojama nacionaliniu biudžetu eurozonos ribose. Ir daug daugiau nei Junknėse valstijose ar kitų valiutų zonose na, pažanga vyksta lietai. Tačiau vis aiškiau tampa štai kas ir vis labiau nepriimtina, kad e, abu frontai nesima veiksmų ir reikia imtis veiksmų ir apsispręsti. Be abejo, yra lengva pasakyti, kad yra politinių klausimų, politinių problemų ir be abejo mes kaip centri, Centrinio banko atstovai turime būti labai um, atsargus. Galų galia tai yra labai svarbus politiniai sprendimai. Tačiau čia mes turime labai aiškę veiksmų liniją. Mes turime toliau um, siekti ir dalintis riziką ir mažinti riziką. Ir e, labai svarbu keliauti reikiamų e, greičių. E, gruodžio mėnesio vadovų taryba parodė norą eiti link to, buvo žengti pirmieji žingsniai ir duotos, duoti įgaliojimai pradėti tolesnius tyrimus konkrečiais klausimais. Ir E, visi šitie dalykai yra tęsiasi ne per metus, mums reikia daugiau laiko. Taip, tai įgaus pagreitį, aš tikiu. Turime to tikėtis. Dėl klimato kaitos. Mums einant į priekį darosi aišku, kad rizikos susijusios su klimato kaita tampa vis labiau matomos. Ir anksčiau to nebuvo, netgi prieš penkerius metus. Pasižiūrėkime į bankų sektorių, draudimų sektorių. Aš manau, kad draudikai dabar tampa vis labiau na, budresni klimato kaitos padarinių atžvilgių. Ir be abejo, prižiūrinčiosios institucijos turės uh, į tai atsižvelgti. Ir nemanau, kad galime pasakyti, jog perėjimas bus lengvas. Vyksta kultūrinis pokytis. Taigi mes visi turime dirbti šią linkmę. Aš visiškai sutinku e, su ponu Kare ir jo pasisakymu. E, Werner Langen. Werner Langen, prašom. Dėkoju. Aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie jūs pagyrė. Jūs net ir sunkiais laikais e, labai atvirai e, dalyvavote dialoguose, buvote labai daug kritikuojamas. Ir aš prisimenu tą e, atsisveikinimo kalbą, kurią kongrese pasakė Junktinių valstijų e, bank, e, e, centrinio banko vadovas. Ir jie, jis prognozavo, kad euras sužlugs, tačiau matome, kad tai buvo netiesa. Taigi jūs netgi sakėte, kad mes turime e, pašalinti trūkumą, daryti nacionalinės reformas, baigti projektus. Aš surašiau šitos tris skirtinius žodžius. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, E, fiskalinės politikos patikimumas visada yra kvesionuojamas. Ką jūs galėtumėte pasiūlyti, kokių papildomų e, kompetencijų reiktų e, valiutų, už, valiutų, val, už monetarinę politiką atsakingam komisarui ir gruodžio mėnesio vadovų tarybos išvados buvo mums ganėtinai nuvilenčios. Antras klausimas. Uh, Kaip dėl ECB e pertvarkos, ar tai yra reformų paketos dalis? Ir ECB e kiekvienas, e, kiekviena valstybė narė turi vieną balsą, tačiau ne, nebalsuoja dėl kapitalo aug, sukūrimo. Ir Ir kitas klausimas dėl konjunktūrinių uh, infrastruktūros problemų, viso pasaulio infrastruktūros uh, ekonomikos problemų. Uh, ar yra kelias atgal iš supirkimo programų. Galbūt mes galėtume e, orientuotis į Japonijos e, reglamentavimą. Japonai e, neapriboja nei valstybės obligacijų, nei įmonės, įmonių akcijų supirkimo. Ką Jūs apie tai galvojate? I'm sorry, I, I'm not... Atsiprašau, ne visiškai supratau, ko klausėte pirmuoju klausimu papildysiu, patikslinsiu. Dėl e, valiutų komisaro, ar kaip manote, reikia daugiau kompetencijų, reikia daugiau reformų, e, nes. E, ne, valstybės narės dabar yra užstrigusios savo pačių pažaduose. The, um, on, uh, on... Dėkuoju. Na, aš dabar labai šališkas šito klausimo atžvilgiu, bet pabandysiu atsakyti. Aš mėliau atsakyčiau į antrąjį klausimą pirmiau. Jūs klausėte, ar ACB turėtų būti reformų paketo dalimi ateityje. Kaip sakiau, aš esu šališkas stebėtojas, tačiau mus labai e, tenkina dabartinė situacija, dabartinis statutas. Ar mes turėtume pradėti. E, diskusiją iš naujo dėl ECB statuto, darytume tai tik dviem sąlygom esant. Visų pirma, Teisingumo teismas nusprendė, kad e, yra pažeidžiamas kad, kad e, turėtų būti priežastis, kodėl reikia atnaujinti tą ECB statutą, ar jis būtų pažeidžiamas, tačiau to nėra. Ir e, taip pat, e, jeigu ECB nesilaikytų savo įgaliojimų pagal dabartinius, dabartinį statutą, tačiau taip nėra. Ir negaliu sakyti, kad ateityje kažkas nesikeis Tačiau dabar tikrai nematau, kodėl reikėtų pradėti iš naujo diskutuoti apie sutartis bent jau taip, kaip jūs siūlote. O dėl pirmo klausimo, kas yra tas valiutų komisaras? Oh oh, oh, oh, okay, okay, okay. If there is, a, it was being translated by the currency commissioner, so I couldn't understand what the... E, man, kadangi e, aš išgirdau, kad valiutų komisaras, tai aš nelabai supratau, kas yra valiutų komisaras. Um, we are at the stage where Mes esame dabar kokioje situacijoje? E, mes turime pažvelgti paskutinių dviejų dešimtmečių politiką. Mes turime palyginti, kaip e, pinigų politikos integracija, integracija vyko ir kaip, e, kokie buvo fiskalinės politikos rezultatai. Mes turime turbūt visi sutikti su tuo, kad mes galime kad pirmas, kad E, pirmojų atveju mums sekėsi geriau nei antruoju. Kaip mūsų institucijos turėtų veikti? Aš manau, tai yra didelis klausimas. Kai kurie iš mūsų turbūt esame tikri, kad tai yra norimas pasiekti taškas, tačiau turbūt dauguma iš mūsų tikrai galime labai būti tikri dėl to, e, kaip e, veiktų šios institucijos valdysena. Norėčiau papildyti vieną dalyką kuris man yra, atrodo labai aktualus. Kai mes pasižiūrime į tai, kaip veikia Eurogrupė ir e, mes aptarėme vienas kito biudžetą ir netgi biudžeto planus ir e, mums padeda komisija ir mes turime tam tikras priežiūros priemonės, kurias aptarėme iš anksto ir paskui aptarėme diskusijos metu ir po to. Tai mes esame nužengę tikrai, pažengę tikrai ne, ne tiek jau toli. Mes esame tarytum embriono stadijoje kaip institucija. Labai gaila, kad šiuo metu tik, galiu tik tiek pasakyti. Tai yra svarbi tema. Thank you. Um... Ačiū. Peter Simon. Ja, sehr geehrter Herr Draghi, an dieser Stelle, nachdem wir. Labai ačiū. Labai ačiū Jums, ponė Dragi, už e, tai, ką Jūs padarėte per pastarosius metus ir padėjote įveikti ekonominę e, krizę. Ir aš e, asmeniškai esu visiškai įsitikinęs, kad jeigu jūs tada kaip e, pagrindinių miestų e, e, kaip pagrindinis asmuo, kuris buvote tinkamoje vietoje, tinkamu metu, nebūtumėte buvęs tas politikas, kuris galėjo tai padaryti. Tai aš Manau, kad e, mes ne, nebūtume išėję iš tos krizės. Jūs esate žmogus, kuris išgelbėjote eurą. Dėkuoju Jums už tai. Aš turiu klausimą atsižvelgiant e, e, apie, apie bankų sąjungos užbaigimą, kaip Jūs minėjote. Ir mes turime alternatyvą. Mes Taip pat girdėjome, kad buvo pasakyta, kad Europos biudžetas nebuvo tinkamai išnaudotas. E, taigi dabar e, yra tokia situacija, kai valstybės narės e, per pastaruosius metus nebe taip gerai e, viena kita pasitikė palyginus su anksčiau. Ir mes e, norime, kad būtų baigta bankų sąjunga ir kodėl? Tam, kad e, mes turėtume tam tikrą tikrumą, kurio dabar labai trūksta ir mes turime pasitikėti vienas kitu ir pasitikėti ir bankais, ir už to slypinčiomis valstybėmis. Ir kuo mes galėtume remtis. Kaip, kaip Jūs manote, ar yra tokių kelių, kurių mes dar neišbandėme ir kuriuos gal galima būtų dar aptarti? Ir e, buvo kalbama apie e, skolas. Ir kalbėjome mes apie įvairius gelbėjimo fondus ir Taip pat e, ponas Langenas e, minėjo e, galbūt kažkokią kitokią sistemą, kurią galėtumėte įtraukti ir aptarti čia ir galbūt padėtų tai mums atstatyti tą pasitikėjimą tarpusavyje, kurio mums taip reikia. I, I, I, Ačiū, sutinku su jumis ir jau nekartą esu apie tai kalbėjęs. Uh, Pasitikėjimas ir konvergencija. Tai yra du ramščiai, kuriais remiantis daroma pažanga, gilinant ekonominį pinigų sąjungą. Konvengencija yra pasiekiama per ekonomikos stiprų augimą, bet taip pat ir per struktūrinės reformas. Tai yra abiejų dalykų, ne vien tik pasitikėjimo. Be to, kokie be būtų ketinimai, nebus pasitikėjimo, jeigu nebus konvergencijos jeigu valstybės silpnės ir silpnės. Tai abu ramšiai reikalingi. E, jeigu mes ribosime dėmesį politikos veiksmams, pasitikėjimas bus sukurtas ar atkurtas, na, žiūrint kokią situaciją, įmantis aktualių klausimų, kurie e, iš tikrųjų trukdo pažangai. Tai yra tai, kas, kas yra, kaip sakom, paraldas, tai yra MPL, tai e, antro lygio turtas kai kuriuose valstybėse, skolos galbūt lygis kai kuriuose valstybėse, valstybės skolos klausimai likundžia balansuose kitose valstybėse. Vis tik klausimai turi būti sprendžiami, bet tai dar greta to turi būti visiškai aiškiai identifikuota ir nurodytas politikos kelias ir jį turi lydėti geri ketinimai, įsipareigojimai e, žengti į priekį rizikos pasidalymo E, srityje. ECB pozicija visuomet buvo tokia, kad abu tie dalykai e, turi eiti koja kojon ir turi būti labai gerai sudėliotas tvarkaraštis, kalendorius, kada kas vyks su visais skaičiais. Tai, man atrodo, gruodžio vadovų sutikimas davė tam tikrą paskatą tam, ta prasme, ir aukšto lygio grupė kuri turi įgaliojimą dirbti dėl EDIS, dėl indėlių uh, draudimo sistemos ir jau pripažintas tas faktas, kad įgaliojimai turi būti platus. Ir kalbant apie ECB, galutinis tikslas, tas pas, atvykimo taškas tame procese turi būti tai, kad e, tai turi būti apjungta tarp valstybių narių, viskas turi būti tai turi tapti bendra. Galbūt prireiks nemažai laiko, tačiau šioje srityje, kaip ir kitose ekonominės monetarinės sąjungos gilinimo srityse, Ir labai svarbu, koks yra galutinis tikslas. Ir tada tai suteikia milžiniškos energijos abiem pusėm. Tiek rizikos mažinimui, tiek rizikos pasidalymui. Tai, na, bent jau mūsų manimų toks turėtų būti kelias į priekį abiejose srityse, abiejose pusėse. Ačiū. Jo Martušelo. Sì, grazie. Presidente Draghi, io... Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Draghi, norėčiau padėkoti Jums kapitalas. italas Jūs suteikėte mums priežastį didžiuotis tuo, kad esame italai, ypač tokiu laikmečiu, kuomet mūsų šalyje trūksta kokybiškų lyderių. Todėl labai dėkoju Jums už tokią garbę, už tai, kad mums padėjote visame procese. Turiu porą klausimų. Visų pirma, kokia yra situacija Italijoje, mūsų šalyje? Italijos centrinis bankas e, pasakė, kad ekonomikos augimas labai smarkiai lėtėja. Ir prognozės jau nebe 1 procentas, o sumažinta iki 0,6 procento. Ir tą pasakė ne, tiek, ne tik tai Italijos centrinis bankas, bet ir TVF, Tarptautinis valiutų fondas valstybės skolos rizika sumažė, vidu, sumažino vidaus paklausą. Ir todėl ekonomikos augimas greičiausiai lėtės. Šiandien ministras Savona parlamente pasakė, kad ta analizė yra paremta, paremtas pasenusią informaciją ir visi turi tikėti juo, nes jis yra profesorius ir viską išmano ir viskas bus gerai. Ar jūs tikrai galvojate, kad um, turėtumėm tikėtis tokių skaičių, tokios situacijos? Pažadėtos reformos nevyksta nebuvo įgyvendintos, tai kaip Jūs galvojate, kokia bus situacija? Toliau, 500 eurų banknotas. Panašu, kad jis nebebus spausdinamas siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Todėl noriu paklausti, Ar bus kažkokiu priemonių patikrinti, pažiūrėjau, jeigu kažkas bandys priduoti 500 eurų banknotą ateityje, e, ar bus kažkokio tikrinimo priemonių, ar bus kažkokia tai priežiūra bankose vykdoma? Thank you. Thank you. Um, now... Ačiū. Visų pirma, e, keli žodžiai apie Italiją Dialogo su komisija, dialogo su komisija dėl biudžeto užbaigimas, aišku, buvo gera žinia ir šiek tiek pagerėjo dabar prognozijas, kaip jūs žinote, bendrai vertinant viskas, kas prisideda prie mm, dialogo, e, prie esamų taisyklių laikym, laikymuose, aišku, gerina finansinės sąlygas ir ir siaurina neigiamą poveikį. Išorės aplinka, kaip jau buvo minėta, nebus tokia aktyvi, kaip, kaip praeitie Italijos ekonomika auga mažiau nei praeitie, nei buvo tikimasi, daug mažiau nei buvo tikimasi. Ir, na, tai E, vyksta daugumai, jeigu ne visose Eurozonos valstybių. Galbūt Italijoje tai ženkliau yra. Visur ekonomika auga mažiau ir Italijoje ji auga mažiau nei kitose, e, dar mažiau negu kitose valstybėse. Ir čia sunku pasakyti, ar reikės biudžeto korekcijų, ar dar kažko, reikės žiūrėti dar ko, kokie, koks bus biudžeto planas. Mes kol kas dar neturime jokių skaičių. Mes iš viso neturime dar informacijos dėl to, kaip atrodys biudžeto planas, kaip atrodys e, mokestinės pajamos, kokia bus situacija. Tai kol kas dar labai sudėtinga yra prognozuoti kažką čia. Dabar dėl 500 eurų banknotų. Mm, tikriausiai atsimate, kad uh, 16 gegužės 4 valdančių taryba nusprendė, kad 500 eurų banknotas nebepateks į Europos seriją ir bank, šių banknotų leidimas bus užbaigtas praeitų metų pabaigoje, šių metų pradžioje nutrauktas. Dabar nacionaliniai centriniai bankai savo mm, klientams jos teiks iki 2019 sausio 23 dienos. Kodėl mes tą sakome? natūralu būtų galvoti, kad 500 eurų banknoto išėmimas yra normalus, jeigu jau mes galvojame, kas dažniausiai yra tokių banknotų naudotojai. Kai kuriuose eurozonos vietose tokių banknotų naudojimas yra labai vertinamas. Uh, Ir todėl buvo priimtas sprendimas, kad, na, kai kuriuose regionuose galbūt tai yra sveikinamas banknotas, nu, kitose regionuose galbūt jis yra labai kontroversiškas. Priimtas yra esminis sprendimas. Ir tam, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas dėl langistikos, e, Vokietijos ir Ausijos centriniai bankai e, išleis 500 eurų banknotus iki 2019 balandžio 26 dienos. Ir kai bus nutrauktas leidimas, 500 eurų banknotai išliks teisėta atsiskaitimo priemonė. Taigi jie bus naudojami atsiskaitimams ir uh, turės vertę saugojant. Tai toks yra atsakymas. Mes elgsimės su jais kaip su bet kuriuo kitu banknotu. Mes, na, ne mes, bet nacionaliniai centriniai bankai turėtų elgtis su jais taip pat kaip ir su kitais banknotais. Thank you. Um, Notis Marijas. Notis Marijas. Κύριε Πρόεδρε, θα σας υποβάλω δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση. Pirmininkė, turėčiau du klausimus dėl Graikijos. Visų pirma, dėl e, neveiksnių paskolų. E, kaip įsivaizduojate, Graikija sprendžia MPL problemą per aukcionus ir atimamas turtas iš neturtingų dėl išpirkimo, bet Bet mes vadiname, iš tikrųjų, tai, kad yra grobonius parduodami tie fondai už e, centus. Iš tikrųjų, panaudoti 500 milijardų eurų gelbimui ir fondas turi būti suformantas tam, kad būtų galima supirkti supirkti MPL per um, mažiau nei 10 procentų jų vertės už pirmą pasiūlytą kainą. Po to tie, kas jau bankrutavo, gali išsimokėti savo paskolas tą pačią kainą. Tai e, koks yra CV e, požiūris į tokią situaciją? Viena vertus yra apsaugoti tie, kurie pasiskolino, bet nebegali susimokėti. Kita vertus, bankai atsikratys neveiksnių paskolų ir tai, tai yra apie 50 milijardų eurų suma. Antras klausimas yra monetarnis stimuliavimas, QR. E. Graikija neįtraukta į tą procesą, tuo tarpu Graikijos centrinis bankas dalyvauja monetarinėme stipuliavime ir iki 2017 metų 62 milijardus eurų įmokėjo. Tai mano klausimas yra toks, kada jūs įtrauksite Graikijos valstybės paskolas į monetarinį stimuliavimą? Jūs birželio mėnesį pasakėte, kad jūs pats atliksite analizę ir ECB išanalizuos, kiek yra tvari Graikijos skola. Ar jūs padarėte jau tą analizę? Ar jūs parengėte ataskaitą? Kada Graikijų kompanijų akcijos bus įtrauktos į monetarinį stipuliavimą ir kada centriniai bankai galės jos pirkti? Kada net, sakykime, ir Graikijos centrinis bankas galės jau pradėti jas pirkti? Ačiū. Atsakymas į antrą klausimą yra toks. Padarysime tai, kai jau bus galima juos įtraukti, kol kas jie netitinka kriterijų. Jo yra kriterijai. A, dėl pirmo klausimo mes, tarp kitko, negaliu realiai komentuoti to klausimo, nes visa tai yra dėrybų objektas, o dėrybos vyksta būtent dabar Atenuose. Uh, Bet kalbant apie MPL e, mažinimą, kiekio mažinimą reikia turėti omenyje, kad kai kurie tų mm, neveiksnus paskolų savininkai, e, skolininkai, iš tikrųjų yra daug didesnės socialinės problemos dalis. Kita vertus, jūs turite, yra ir kita dalis, kas iš esmės tai yra tik tai strateginiai uh, skol, skolininkai. Ir dabar Graikijos valdžia bando atskirti tas dvi kategorijas. Ir galvojant apie skolininkus, kurie yra neturtingi, tai čia galimi du sprendimai. Iš esmės, vienas variantas būtų atidėti problemą ir sukurti problemą bankams. Tuomet bankai negalės skolinti, remti privataus sektoriaus, kaip kad jie galėtų kitų atveju. Kitas variantas būtų iš esmės atsikratyti to. Tai yra, kitaip tariant, iš esmės išlaikyti kultūrinius mokėjimus. Išlaikyti mokėjimų kultūrą, atsiprašau, ir Aš manau, kad Graikijos valdžia padarė didžiulės pažangos šioje srityje dėl neturtingų e, skolininkų, bet mes visuomet turime būti būdrus tuo klausimu. Graikijos bankai tik ką išbrido iš labai ilgo laiko tarp, kuomet jie iš viso negalėjo remti privataus sektoriaus Graikijoje. Dabar jau jie turi gerą kapitalą, jie jau realiai gali paremti realiai ekonomikai. E, ir mes turime būti atsargus, kad neigiamai nepaveiktumėm bankų ateityje. Sekund. Ar galiu dar 10 sekundžių papildomai paklausti? Ne, ne, tikrai man atrodo. Jūs dar turite galimybės antrą kartą po to klausti ir galėsite dėl to pasirauti. Thank you, Chair. Uh, President Draghi, so we are facing a slowdown in the... Ačiū, pirmininkė, taigi uh, Silva Pereira, pagal jūsų prognozes recesija neturėtų ateityje įvykti, bet ekonomikai saugimas lėtėja. Jūs sakote, kad mm, turėtų ekonomikos konvergencija vykti link vidutinės trukmės laikotarpio tikslų, tačiau yra ekonomikos augimo sulėtėjimas. Tai akivaizdus atsakymas būtų, e, klausimas būtų, ką mes galėtumėm dėl to padaryti. Aišku, ne vien tik tai, kad e, laikyti špygas, bet e, reikia galvoti apie monetarinę politiką. Jūs sakote, kad monetarinė politika yra pakankamai gera, pakankamai remia e, tuos procesus, gali ECB ir daugiau padaryti. Bet dėl likusių dalykų aš noriu paklausti du dalykus. Visų pirma, politinė rizika, pradedant nuo breksito. Uh, Ar sutiktumėt su Britų centriniu banku, kad e, tas variantas, e, kuomet būtų pasitraukiama be susitarimo dėl pasitraukimo, kad tai būtų pats blogiausias variantas, o liko tik aštuonios savaitės iki mm, breksito termino? Ar jūs e, nesutiktumėt, kad svarbiausias dalykas, ką dabar reikėtų padaryti, tai būtų pagerinti uh, Mm, kad pagerintumėm ekonomikos augimo sąlygas, tai yra išvengti to varianto, kuomet breksitas vyktų be sustarimo dėl pasiraukimo. Antras dalykas dėl ekonominės ir fiskalinės politikos. Europos komisija e, bendroje 2019 metų apžvalgoje ragina e, užtikrinti, kad, kokybės, kad būtų didesnės kokybės investicijos ir kad būtų išplėsta e, investicijų sritis perteklios valstybėse. Ar jūs sutiktumėt uh, kad aukštos kokybės investicijos ir Ir investicijų tinkama politika perteklios valstybėse turėtų būti tikrai labai svarbus elementai, kurie galėtų paskatinti ekonomikos augimą. Thank you. Well, on, on, the, on your question. Dėl Brexito. Nelabai esu linkęs atsakinėti, nes nenorime niekad kištis į diskusijas, kurios ir taip yra sudėtingos. Taip pat turite prisiminti, kad ECB nedalyvauja dėrybų procese, mes esame stebėtojai, bendarbiaujame su Anglijos banku ir turime būti pasirengę, galvoju apie finansų rinkas turime būti pasirengę bet kokiam scenariui ir jau nemažai su jais esame padirbėję, veikia darbo grupė keletą mėnesių. O daugiau galbūt nereikėtų ir diskutuoti apie privalumus ir trūkumus įvairių galimų e, išeičių iš dabartinių e, politinių diskusijų Junktinė karalystėje. Mūsų pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad e, nustatytume, e, kas gali būti sudėtingiausia, kritiniai elementai ir kokius, kokių veiksmų mes imsimės, kokiu atveju. Ir beje, e, viešos institucijos neturėtų imtis jokių veiksmų susidarius ypatingoms stacijoms, bet reikia galbūt e, galvoti apie privatų sektorių, kuris turi sušvelninti tam tikrą poveikį. Ir e, šiaip yra labai svarbu žinoti iš anksto, ką darysime. Ir neseniai komisija yra padariusi pareiškimą apie ekvarentiškumą E, laikinai ir tai labai naudinga buvo. Antras klausimas. Sutinku su jumis ir sutinku su komisija. Labai e, daug kalbame apie biudžetų įvairių valstybių narių dydį, bet kita tema yra daug sudėtinga. Apie tai mes tiek daug nekalbame. Tai yra, kiek biudžetas turėtų prisidėti prie augimo. E, septyneriems, aštuoniems metams likus iki krizė, mes matėme, kad e, kai e, kuriuose valstybės narise einamosios išlaidos valstybės padidėjo ir labai stipriai sumažėjo viešosios investicijos. Taip pat gana stipriai buvo padinti mokesčiai. Uh, Taigi visai nekeista, kad kai kilo krizė, kai kurios valstybės narės, kurios būtent tokios politikos laikėsi, e, kitaip tariant, kuri buvo labai nepalanki augimui, kad tos šalis labiausiai nukentėjo nuo krizės. Aišku, skola, e, dar vienas dalykas, e, dėl jos atsida, susidarė labai menka, sumenkėjo erdvė veikti, duodant atsaką kriziai biudžeto sudėtis, e, diskusijos apie tai yra labai sveikintas dalykas, mes pritarėme tokiam požiūriui. Antroji komisijos rekomendacijų dalis yra susijusi su e, makroekonomijos balanso procedūros sinchroninį taikymą. Mes e, palaikome komisiją šiuo požiūriu, bet taip pat reikėtų žengti ir dar vieną žingsnį išaiškinti, ką tai reiškia. Ką tai reiškia valstybei nariai, kuri užsitikrina užimtumą visišką, pavyzdžiui, visą eilę metų ir kai susiduria su darbo jėgos trūkumu e, įvairiose ekonomikos srityse. Ir sakyti, kad reikia daugiau išlaidų, man atrodo, kad tai yra visai aktualus klausimas. E, reikia kalbėti apie investicijas į skaitmenimą, technologijas, infrastruktūrą, e, kai to reikia, taip, tai yra sveikintina, bet tai yra tik pirmas žingsnis ir mes turime kelti klausimą, kaip e, galima užtikrinti tas didesnės išlaidas ir kaip uh, E, galima pasiekti, kad pertekliaus šalis savo teigiamą poveikį galėtų perkelti į kitas valstybės narės, nes tai nėra akivaizdu. Dėkoju. Wolf, Wolf Klins. Pirmininkė, jums buvo pateikta, kaip sakėte, e, nelengvų klausimų. Dabar aš noriu paklausti dviejų paprastų dalykų. Pirmasis klausimas mano susijęs su Eurozonos naryste. 26 iš 28 valstybių narių yra teisiškai įsipareigojusios kada nors įvesti eurą, septynios kol kas nepriklauso eurozonai, nors viena ar dvi kaip ir atitiktų narystės sąlygas. E, kaip Jūs įsivaizduojate, viskas klostysis toliau? Ar Jums atrodo, kad yra pageidautina ar būtina, kad tos, kurios yra teisiškai įsipareigojusios prisijungti prie eurozonos, tą padarytų? Ir kaip Jūs įsivaizduojate, viskas turėtų atrodyti, pavyzdžiui, per tenčius dviejus trejus metus, o pora narių ar nesikreips dėl narystės? Tai yra pirmas klausimas. Antras. Uh, narys specialusis finansų krizės komitetas veikė parlamente, Fervanč buvo pirmininkė ir mes gilinomės į kredita, kreditavimo agentūrų e, veiklą. Mūsų išvada buvo tokia, būtų labai gerai ES turėti e, reitingavimo Europinę agentūrą, kuri nebūtų priklausoma nuo JAV įtakos. Mes galvojame, kad tai galėjo būti, pavyzdžiui, privati, nevieša reitingavimo agentūra, e, kurią investuotų privatus pinigai ir galbūt pasikeis tokios agentūros veiklos modelis – galbūt e, galima kalbėti apie priklausimą nuo investuotojų ir panašiai. Aš turiu tokį labai mėgstamą projektą ir galvoju, kad reikia ieškoti investuotojų, kuri e, dalyvautų tokiame e, projekte. Aš bent jau norėjau tą užtikrinti, bet man nepavyko. Žinome, kad jau seniai atsirado tokios agentūros, viena veikia ypač sėkmingai, daugiau negu šešiose šalis veikia, daugiau negu 200 darbuotojų yra iš daugiau negu 30 šalių ir ji yra pripažįstama e, tokių institucijų kaip Europos investicijų bankas. Tačiau girdžiu sakant, kad Europos centrinis bankas vis dar nemano, kad E, kad jos nėra tokios kaip pagrindinis trys. Pavadinimas yra kaup. Ką Jūs galvojate apie tai? Pirmas klausimas. Eurozona sustiprėjo nežiūrint E, to, kad mums norėtųsi e, spartesnio pagreičio, bet pasiekta tikrai yra pažangos. Jeigu pažiūrėsime į krizės pradžią. Bet procesas, aišku, nesibaigęs, tačiau jis yra pakankamai pažengęs į priekį. Galbūt aš apsuksiu jūsų klausimą. Jūs e, tai, ką sakėte, patvirtina, kad akcentas yra neklausimas, ar eurozona pasirengusi plėtrai, bet ar šalis kandidatė jau pasirengusi prisijungti. Ir e, valstybės narės, kurios neturi išlygos, e, turi anksčiau ir vėliau prisijungti prie eurozonos. Ir kas bus susiję yra su dviem veiksniais. Pirmiausia, jų noras ir jų pasirengimas. E, egzistuoja speciali procedūra, kuri vertina jų pasirengimą. Galvojant apie praeitį, atsirado skirtumas vienas. Tos valstybės narės turi suvokti, kad jie dabar prisijungia ir prie bankų sąjungos. Ir galima sakyti, kad E, prisijungdamas prie euro zonos, valstybės narės turi užtikrinti, kad jų finansų įstaigos, tai yra bankai, e, sustiprės, sustiprins bankų sąjungos e, egzistavimą, o neįves naujų kažkokių problemų. Manau, kad jau atsakiau jums į klausimą. Ir mūsų pozicija kitokia, negu kad prieš dešimt metų, kaip prisimenate, mes kėlėme klausimą, ar plėtra eurozonos yra prasminga, ar ji nesustiprins sąjungos. Bet daug kas pasikeitė nuo to laiko. Ir dar daug kas e, pasikeisti turi, kad sąjunga taptų stipresnė, bet žiūrint iš šios dienos pozicijų, e, mes e, galime priimti naujus narius. E, kitas klausimas e, susijęs su kreditavimo agentūromis. Reitingavimo agentūromis. Galime kalbėti apie tai, ar jos tobulos ar ne. Aš prisimenu, kaip um, e, FSB pirmininkavau ir mes ieškojame 8 metų balandį atsako finansų kriziai išeičių ir vaidmuo kreditavimo agentūrų, ypač finansų krizės pradžioje, e, buvo toks, kurio niekam nerekomenduotume. Ir e, galime pasakyti, kad galime išmokti gyventi be jų. E, bet mes turime galvoti, kas galėtų jas pakeisti deramai. Aš turiu galvoje, kas galėtų užtikrinti e, pasitikėjimą pagrindinių institucijų, investuotojų, pensijų fondų ir e, kitų pagrindinių finansų sektoriaus veikėjų. Būtent tie veikėjai suteikia autoritetą svorį e, kredito reitingo įstaigoms. Uh, ir per finansų krizę atrodė, kad jos jau be praranda buvo savo autoritetą, nes teikia konsultacijas, jos, pavyzdžiui, e, sus, e, dėl gaminių ar produktų, kurie tikrai neturėjo turėti tokio reitingo, kuris jiems, jiems buvo priskiriamas. Ir e, Ar finansus, e, privatus sektorius užtikrintų didesnį autoritetą svorį negu viešasis? Taip, bet e, mes iš tikrųjų norime, kad kredito, kreditingumas būtų vertinamas e, kaip galima plačiau. Aš nežinau apie skaup, nieko apie skaup tą įmonę, kurią jūs minėjote, reikia man pasigilinti. Bet uh, mes e, jų vertinimai svarstot, e, mes ir kiti centriniai bankai e, atlieka savo vertinimus, reitingavimus ir vidiniai vertinimai atliekami, bet mes aišku esame atviri, esame pasirengę praplėsti esant galimybei dalyvių skaičių. Ponas Gerold. Ačiū pirmininkai, jūs kalbėjote apie Europos e, šiaurę ir pietus, apie vienybę, e, kurią užtikrina euras, bet kurio ekonomika e, yra skirtinga. Eurozona leidžia išlaikyti žemas palūkanų normas, bet turintiems skolų ta strategija nėra palanki ir taip pat tai nėra palanku tiems, e, kurie turi santaupų, ypač po e, to, kai matėme, jog e, indėlių priemonės normos buvo negatyvios, neigiamos. Paskolų, palūkanų normos ir indėlių priemonės, tie elementai, kuriuos paminėjau. Ir aš E, norėjau dar pasakyti jums dėl naujos galbūt priemonės sprendimų e, pajėgumai e, Europos centriniam bankui. Kas tai galėtų būti? Um, uh, Dėkoju. Žemos palūkanų normas ir ypač neigiamos Mm, tai nėra tai, kas išlaiko bendrystę eurozonoje. Kolegialumas eurozonos narių. E, tuo nepagrystas kainų stabilumas, tai yra motyvas. Ir per pastarusius e, keletą metų krizės dar e, metu buvo aišku, kad ta priemonė būtų labai veiksminga. Ir buvo ji iš patirties galime pasakyti, kad neigiamos normos gana pozityviai suveikė skatinant ekonomiką ir e, skatinant skolinimą, taip pat e, įveikiant fiskalinį susiskaidimą. E, būtent tuo yra pagrystos neigiamos normos. Poveikis santopoms reikėtų tą geriau vertinti tai, kas neigiama, yra labai e, trumpo laikotarpio norma priemonės. Bet ta norma. Ar, ar nuo to nukenčia visos santopos, pavyzdžiui, įmonių santopos? E, neigiama yra norma E, dabar jų, bet jeigu kalbėsime apie indėlius, nulinė norma šiuo metu egzistuoja. Tačiau jeigu santaupos yra investuojamos, e, investicijos daromos skirtingai nuo indėlių ne į trumpalaikį turtą, bet į kitokį turtą, e, kurio pajamingumo kreivė yra ilgesnė. Jeigu mes pasižiūrėtume į šią politikos priemonę, tai reikėtų galbūt žvelgti plačiau. Kitaip tariant, mes turėtume kelti klausimą, ar taupytojams geriau, jeigu atsigauna ekonomika, ji yra e, tvirta, kai e, ne darbo mažėja ir dėl to, kad nominalus atlyginimas auga, žmonės gali sutaupyti daugiau. Ar taip yra geriau? Ar būtų geriau gyventi ekonomikoje, kur palūkanų normos būtų aukštesnės, didesnis nedarbo lygis ir mažiau darbo vietų buvo, būtų kūriama? Ar panašiai? Jeigu atliktume tokį bendrą vertimą, tai atsakymas būtų toks. Negatyvios palūkanų normos vaidina labai e, pozityvų vaidmenį, bent jau žiūrint iš pinigų politikos pozicijų, e, galvojant apie mūsų įgaliojimus ir jų vykdymą. Uh, so Dėkoju. Mes e, dabar baigiame tą dalį, kai jūs kalbėjote kaip ECB pirmininkas apie pinigų politiką. Ir dabar e, mes periname prie jūsų kitos funkcijos kaip Europos sisteminės rizikos valdybos e, pirmininko vaidmens. Mes vėliausiai šeštą turime baigti šią diskusiją, taigi dabar iš karto noriu suteikti žodį pirmininkui Dragi.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 Honorable members of the Economic and Monetary e, gerbiami ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai, man e, dabar labai malonu Jūs e, kreiptis kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkui ir kaip jau sakiau, tai yra paskutinis mūsų susitikimas per šią parlamento kadenciją ir aš noriu pasinaudoti galimybę apžvelgti, ką mes pasiekėme e, savo e, rizikos e, apsaugos politikos priemonėje ir kaip mes vykdome savo neveiksnių paskolų bankų rizikos ribojimo politiką kuri šiandien yra paskelbta ir aptarsiu su jumis iššūkius, kurie mūsų laukia. ECB atlieka labai svarbu um, vaidmenį, kaip ir um, sisteminės rizikos valdyba, palaikant uh, makro uh, makro e, bankų rizikos ribojimo politiką. E, pirmiausiai padeda išvengti rizikos, antra padeda išmokti valdžios institucijoms pasimokyti viena iš kitai, pastalinant patirtimi dėl to, kaip yra naudojami bankų rizikos ribojimo instrumentai ir taip pat įvertinami yra bankų rizikos ribojimo veiksmai, jie yra paplečiami per visą ES ir yra naudojami e, nesaistančios teisės Mm, instrumentai, pavyzdžiui, įvairūs perspėjimai ar sušvelninančios priemonės. Ir e, tik šios parlamentinės kadencijos pradžioje e, bankų rizikos ribojimo valdžios institucijos gavo prieigą prie reikiamų bankų rizikos ribojimo priemonių ir e, tai buvo reguliavimo institucijų atsakas į pasaulinę finansų krizę. Per mūsų sustikimus mes aptarėme, kaip uh, valdžios institucijos naudoja šias priemonės, kad išspręstų atsirandančias rizikas. Taip pat reaguodamos į. Mm, e, Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijas dėl Europos e, mm, gyvenamojo nekilnojamo turto sektoriaus e, srityje. Valdžios institucijos nori pasinaudoti prieinamas politinės priemonės ir jas aktyvuoja tikslingai. Ir tai atspindi E, tai, kad šaly, šalis yra labai e, heterogeniška, nevienodai yra pažeidžiama. Pavyzdžiui, e, sisteminis rizikos apsauginis mechanizmas panaudojamas rizikos, bankų rizikos ribojimui visose ES valstybėse narėse, Islandijoje, Liechtensteinė ir Norvegijoje. Dabar yra septynios valstybės, kurios turi aktyvų prieš ciklinį apsaugos mechanizmą. Ir kitos penkios šalis, kurių rodiklis yra teigiamas pirmą kartą per paskutinius dešimt metų, kurio spektras yra nuo, nuo 0,25 centų iki 2,5 centų. Ir daugelį ES valstybių narių bankų rizikos ribojimo valdžios institucijos aktyviai naudojo uh, parem, skolomis paremtas priemonės, kuriomis e, siekia užtikrinti skolinimo standartus ir sušvelninti riziką susijusias su biudžeto skola. Ir tai padeda man, e, čia aš grįžtu prie e, mūsų valdybos ataskaitą dėl neveiksnių paskolų ir bankų rizikos ribojimo priemonių. Dėl to norėčiau apžvelgti pagrindinius e, finansinio stabilumo aspektus susijusius su neveiksniomis paskolomis. E, E, neveiksnios paskolos atsiranda ir kaupėsi ir tai tampa sisteminė problema tada, kai tos skolos sudaro didžiulę e, finansinės sistemos dalį ir jos atsparumo e, mažėjimas, atsižvelgiant į šokus ar pagrindinės funkcijos pataisimas yra būtinas atsižvelgiant į valdybos e, kompetenciją ir ankstesnį darbą, kurį nuveikė sprendžiant e, e, neveiksnių paskolų klausimus ES. Valdyba paprašė, taryba, vadovų taryba paprašė ES rizikos valdybą parengti sisteminius metodus, kaip būtų sprendžiamos šitos problemos. Ir toje ataskaitoje, kurią valdyba paskelbė šiandieną, yra padaryta išvada, kad bankų sisteminės rizikos valdymo valdžios institucijos institucijos jau turi galimybę aptarti pažeidžiamiausias, spręsti pažeidžiamiausias rytis. Ir valdyba ypač džiaugiasi e, neseniai padarytus e, pokyčius makro e, bankų rizikos ribojimo švelnimo priemonių srityje ir padeda spręsti sisteminės rizikos uh, E, rezervo e, nor, normos klausimą specifiniuose rinkos segmentuose arba e, specifinėms vartotojų grupėms ar skolininkams. Tuo pačiu metu valdyba nustatė, kur reiktų dar pasitemti. Ir aš norėčiau paminėti keletą iš šitų dalykų ir pradėsiu nuo skola, skola paremtų priemonių. Trumpai tariant, skolinimuose priemonės, kaip pavyzdžiui skola, skolos e, proporcija palyginus su pajamomis yra, e, yra, kaip, lab, yra labai geros priemonės ir geras vertas ir todėl e, tai nėra tos priemonės, ta, todėl e, tokios priemonės padeda e, ats, pri, pasti, sustiprinti bankų atstovą atsparumą ir e, padeda bankams nustatyti skolos dydį, kuri būtų ekvivalentiška e, skolininko pajamoms. Ir tokiu būdu yra ankstyvame etape įsprendžiamos e, potencialiai pažeidžiamos vietos. Ir Taip pat e, e, skolimosi paremtos priemonės buvo panaudotos e, skolinant žmonėms būsto, būsto paskolas ir panašiai. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šitos priemonės yra labai naudingos, valdyba mano, kad jas galima išplėsti, tas paskolas galima išplėsti ir toliau. Tai yra, būtų skolinama ne tik tai būstų įsigyti, bet ir nefinansiniams korporacijoms jų tikslams. Ir tai paremta tuo, kad nefinansinės korporacijos yra labai heterogeniškos, e, jos e, yra įvairaus dydžio ir priklauso įvairiam sektoriui ir yra įvairiaus amžiaus. Ir noriu pabrėžti kai kurias pažeidžiamas vietas ir struktūrinius veiksnius, kurie e, paremia galima neveiksnių paskolų, paremia netikimybę. Tai yra E, tai tie atvejai, kai bankų valdysena nepatenka į bankų rizikos ribojimo priemonių taikymo sritį. Ir e, ypač tomis aplinkybėmis, kurių, kuriuos, kurių nevaldo e, minėta rizikos ribojimo sistema. Ir kai yra tokios teisinės nepalankios struktūros, kurios dar egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, Ir atsižvelgiant į tai, kad e, paskolų tarpininkavimo dalis yra didelė. Europa e, turėtų e, bankų rizikos e, ribojimo priemonė, institucijoms duoti reikiamas priemonės, kad padėtų įspręsti egzistuojančios rizikos problemas, kurias turėtų pašalinti iš bankų sektorius arba užkirsti kelią naujai rizikai. Ir dėl šios priežasties šiame komitete aš labai dažnai aptardavau valdybos strategiją ir prioritetus, kaip išplėsti mikroprudencinį darbą už bankininkystės ribų. Mes aptarėme savo pasiūlymus per posėdžius, kaip peržiūrėti Europos rinkos infrastruktūros reglamentavimą, EMIR. Ir praėjusį kartą, kai e, susitikome, aš e, pažve, apžvelgiau pasiūlymus dėl bankų rizikos ribojimo priemonių ir draudimo sektoriui. Ir E, taip pat turime pritaikyti šias priemonės likvidumo rizikai pažaboti ir e, taip pat e, investicijų fondui. Aš turiu būti atviras dėja, šiuose srityse nebuvo padaryta dėlės pažangos, įtraukiant bankų rizikos ribojimo priemonės į E, bankų Europos, e, bankus reglamentuojančių ES teisinę sąrangą. Ir taip pat labai svarbu stebėti finansinę sistemą, pagal kurią esame reikalaujami užtikrinti prieigą prie aukštos kokybės e, sandorių duomenų. Ir labai svarbu, kad mes susėtume duomenis iš visų rinkų apie turimas priemonės ir mūsų patirtis analizuojant šitos duomenis yra dabar prieinama visiems per emirį sistemą ir tai parodo, kiek yra svarbu dar labiau standartizuoti duomenis tarp jų ir globalių mastų E, su, sukurti teisinės, te, e, juridinio vieneto identifikatorių. Taip pat parodo, kaip svarbu yra investuoti į tinkamą infrastruktūrą ir analizės priemonės. Taip pat norėčiau padėkoti šiam komitetui, ypač pirmininkui ir vicepirmininkams, už puikų bendradarbiavimą per pastaruosius metus ir e, produktyvų informacijos keitimąsi. Ir ne tik čia, bet ir per mūsų e, institucinius uždarus posėdžius. Labai džiaugiuosi, kad atkreipėte atkreipkite dėmesį į du klausimus, ypač finansinio stabilumo poveikį, e, klimato kaitos poveikį finansiniam stabilumui e, ir taip pat e, mūsų valdybos darbas, darbo eigoje buvo parengti įvairūs lydiniai, kurie buvo aptarti. Valdyba ir jos institucijos toliau dirbs ties stabilumo aspektai susijusiai su klimato kaita ir per ateinančius posėdžius aš tikiuosi jums, jūs apie tai informuoti toliau. Taip pat e, buvo prašoma, e, kad mes dirbtume ir e, ties finansinio stabilumo ataskaita 2017 ataskaita ir labai noriu padėkoti ponę poniai Pereš ir Bols ir šios delegacijos ir delegacijos nariams iš to komiteto. Uh, Dėkoju Jums uždėmesi ir dabar mielai atsakysiu klausimus. Uh, Labai ačiū. Taip pat ir, kad priminėt apie mūsų bedarbiavimą ir taip pat uždarus mm, posėdžius yra Faras 9 ir aš noriu pabrėžti tikrai, kaip svarbu yra tai, ką Jūs pasakėte, ne to, kad reikia plėsti makroprudencinę politiką, kad jie apimtų ne vien tik tai bankus, bet iš tikrųjų reikia galvoti apie mm, tai, kokios geros pažangos yra pasiekta šioje srityje, kaip tai plėsti. Tai yra toks politinis momentas, galvojant apie mūsų darbą ir visos es darbą. Dabar, kolegos, kaip aš sakiau, Labai prašyčiau kalbėti trumpiau nei įprastinės penkios minutės, kadangi pirmininkas Dragi turės spėti į lėktuvą. Prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Markus Ferber visų pirma. Dank, uh, e, Dragi. Dėkuoju, ponė Dragi. Norėčiau aptarti e, temą, kurioje matau sisteminę riziką. E, tai yra tai vadinama e, keiti, swap linija su Anglijos e, banku, centriniu banku. Manome, kad e, Brexito kontekste tai gali turėti pa, pasiekmių ir manau, kad dabartinė swap linija turėtų būti apribuota ir aš manau, kad e, mes turėtume balsuoti dėl e, pagrindų susitarimo, e, kaip mes dėrėsime dėl to su nacionaliniais centriniais bankais, kurie būtų atsakingi, jeigu tos svop linijos nepasiteisintų ir jeigu jos būtų naudojamos, tai kaip ar nebūtų problemų su euro E, klyringu. Ir e, jeigu mes turime mm, e, mes turime tarpuskaitos prievolės, kokios būtų pasiekmes to, jeigu tai būtų sudėtingasis breksito variantas. Man būtų labai sunku dabar visus tos klausimus aptarti, Ypač galvojant apie paskutinę jūsų klausimo dalį dėl breksito, mes nedalyvavome dėrybose, tai mums sunku būtų aptarti įvairias sąlygas. Aš galiu tik pakartoti tą, ką pirmai sakiau. Mes parengė, paklom pamatus ir dirbdami kartu su Anglijos banku mes iš, panalizavome tas probleminės rytis ir nus, aptarėme, ką būtų galima padaryti. Uh, Ir tikrai turėjome pakankamą laiko įvairius scenarius išanalizuoti. Užteks laiko imtis ir švelnančių priemonių. Kas sako, kad kadangi nėra pasikeitimo per šią savaitę, tai reiškia, kad visi dabar tarsi sustingę laukia, kas bus toliau. Ir tik paskui kažką spręs Dėl svap e, eilučių taip pat negaliu aptarinėti, kaip kas bus, kokios sąlygos. Aš tik noriu pasakyti, kad tai ne vienintelė yra svap linija. Tai <laughs> bendrai vertinant Anglijos bankas, na, tai yra tikrai puikus partneris e, swap e, sandoriams ir, ir patikimas partneris. Uh, tai to turėtų pakakti, man atrodo, kaip, kaip garantijos visoms pusėms, kad tikrai viskas vyks sklandžiai. Tie, kas turės paskui e, nešti rizikos naštą, yra informuoti apie visas detalės ar ne dėl svop linijos. Risk, namely... Taip, tai tarybos narės ir kurios dalyvauja tam swap toilinį, tai na taip, informuotos ir tai, aš jau sakiau, tai ne vienintelė. Yra ir kitų variantų. Babe. Ačiū. Babet Winter noriu pasveikinti e, pradėjus dirbti Ekon komitete vietoj Jakob Weizenholzer. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau užduoti klausimą vokiečių kalba. Gerbiamas e, Dragi, aš e, čia tik grįžau iš tą komitetą visai neseniai ir po šitų dviejų su pusę valandos aš norėčiau pabrėžti, kad aš manau, kad visas, visa diskusija yra labai informatyvi ir e, savo bent jau pačių e, rate e, mes galime kompetitingai diskutuoti ir aš suprantu viską ir manau, kad mes kaip parlamentarai taip pat esame atsakingi už tai, kad visus dalykus šitos papasakotume savo valstybėse narėse. Turiu bendro pobūdžio klausimą. E, susijusi su augimo prognozėmis. Jūs pasisakėte, kad augimo prognozės sumažėjo. Ir ar jūs manote iš e, valdybos pusės, kad e, mes turime kažkokį ekonominį ciklą? ir viskas taip ir juda. Ar tai už to susijusios kažkokios sisteminės e, rizikos. Ir taip pat noriu užduoti klausimą susijusiu su breksitu. E, ar mes turėtume aptarti kažkokias e, disciplinės sankcijų priemonės. Ir e, kaip visą tai atsilieps e, ekonomikos prognozėms ir augimui. Ir kitas klausimas gal labiau susijęs su e, aktualijomis Vokietijoje. E, tai yra tos e, kalbos apie tai, tai, kad galbūt e, du Vokietijos bankai, Deutsche Bank ir Commerzbank gali būti sujungti. Ir e, tai bus kaip susiliejimo sandoris. E, norėčiau jūsų paklausti jūsų vertinimo. Jeigu aš norėčiau uh, paklausti, ar toks susiliejimas būtų pelningas, tačiau mes susidurime su darbo vietų praradimo rizika ir dideli bankai jau ir taip dar bus dar išblėsti ir galbūt tai gali sukelti kažkokio, kažkokiu problemu ir mano mokesčių mokėtojai į tai žiūri su nerimu. Taip pat jūs kaip valdybos pirmininkas, ką galėtumėte pasakyti? Ar jūs sakytumėte, kad e, geriau e, nes, ne, ne, nesiimti tokios dėlės rizikos? Ačiū. Ačiū pirmas klausimas dėl augimo ciklo. Visi tie elementai. 2017 tai buvo pakankamai ypatingi metai augimo prasme. Uh, ir tai daugiausia nulėmė išorės paklausa, tai yra eksportas, kuris buvo ypač aktyvus. Ir, ir mm, ką jūs minėjote, dalis to mm, lėtėjimo tai buvo tas skolinimas mažesnė augimo trajektorija, bet taip pat reikia paminėti ir tai, kad buvo prieartėta prie maksimalaus potencialo praktiškai. Ir dabar toliau, kas e, jau vyktų. Tai čia yra įvairūs veiksniai, kiekviena valstybė galbūt e, skirtingi, geopolitiniai e, įvykiai taip pat. Ir mm, likusi pasaulio paklausa sulėtėjo ir tai yra iš dalies sėtina su protekcionizmo grėsme. Man atrodo, aš tai jau minėjau. Jeigu mes norėtumėm daugiau aiškumo tame fronte, tai reikėtų kalbėti apie tai, kad tada tas netikrumas išnyktų. Ir aišku, tos ilgos dėrybos dėl breksito, kas irgi paveikė pasitikėjimą visą eurozonoje. Toliau ir politiniai pasikeitimai įvairiose eurozonos valstybėse, kas irgi įtakoja pasitikėjimą ir savo ruoštų augimą. Uh, Dabar dėl, dėl tokių specifinių, konkretesnių veiksnių, tai būtų lėtėjimas Kinijoje, toliau fiskalinis poveikis JAV, kuris irgi turėjo tam tikro poveikio. Taip pat, kas atsitiko su automobilių pramonė Vokietijoje. Tai visi tie veiksniai ir įvairių įvykių kombinacija suvaidino tam tikrą vaidmenį Tad e, valdžios tarybos vertinimas praeitą savaitę koks buvo, kad e, augimo mažėjimo rizika kokia yra e, ir kok, kiek tai teisės ir, ir tas netikrumas, pavyzdžiui, geopolitinis, sakykime, jeigu jis išliks toks, tai ilgesnis bus tas sulėtėjimas Dabar eurozonos ekonominio nuosmukio tikimybė yra labai nedidelė, menka, e, vertinant visą eurozoną bendrai. Tuo pat metu, aišku, mes matome, kad ekonomika, vėlgi bendrai paėmus visas valstybės auga, matome darbo rinko situaciją, kokia tikrai e, gera ir jeigu kai kuriuose valstybėse ir yra e, kažkokios tai kliūtis tolesniam augimui, tai dažniausiai jos yra sėtinos su tuo, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Ir toliau ta, ta konverge, e, e, infliacijos konvergencija irgi vyksta gerą kryptim, bet galbūt gali įvykti ilgiau nei tikėjomės. Ir kova mes pristatysime eurozonos prognozes ir galėsime apie tai plačiau jau matyti. Dabar dėl atskirų institucijų aš negalėčiau komentuoti. Aš jau ir viršiau laiką, taip. Esmė čia galbūt tokia. Jeigu institucijos auktų, būtų didelės, arba jeigu turite didelės institucijas, yra įvairių būdų, kaip uh, spręsti tą problemą dėl to, kad galbūt kažkuri institucija yra per didelė, kad žlugtų ta, ta savoka tokia. Visų pirma, tas tarpusavio sus, susietumas, pavyzdžiui, kas yra su, um, su priežiūra, su uh, kaip reikia galvoti, kaip veikti optimaliai atsižvelgiant į mastą ir dydį. Notis Marija. Κύριε Ντράγκη, θα επανέλθω στο θέμα των κόκκινων. Pone Dragi, grįžčiau prie neveiksnių paskolų klausimą. Mes jas vadiname raudonomis paskolomis. Šiuo metu milijonai Graikijos piliečių labai nerimauja kadangi jie tapo nemokiais ar bankrutavo dėl paskutinių keliarių metų gelbėjimo politikos. Tai ar bus dabar kažkoks gelbėjimo planas išgelbėti tuos neturtingus e, skolininkus, nes tai bankus išgelbėjote, bet neturtingi žmonės moka visą kainą. Ar, suformu, ar galima suformuoti tų neturtingų e, skolininkų gelbėjimo fondą naudojant e, valstybės lėšas? Galbūt yra kažkokių tai mm, specifinių priemonių, kurias galėtų Graikijos bankas numatyti. Ir tikrai nerimauja tie e, skolininkai. Ar yra prasmės parduoti neveiksnės paskolas už 8 ar 10 procentų kainą? nesuteikiant jiems patiems galimybės, iš, galimybės išsipirkti skolas už tokią pačią kainą. Europos parlamento rinkimai jau ant nosies ir mūsų piliečiai vertins mus pagal mūsų veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu esi skolininkas, galvoji, jeigu tavo skolą gali fondas nusipirkti už 10 tūkstančių, tai kodėl aš negaliu pats išsipirkti už tos pačius 10 tūkstančių? Jie kelia tokį klausimą, kodėl pats skolininkas išsipirkti uh, savo skolos už tokią kainą, kurią uh, išpirks valstybės skola. Uh, valstybės fondas. Tai aš prašyčiau ne abstraktaus bendro atsakymo, aš labai norėčiau konkretus atsakymo, nes Graikijos žmonės klausosi ir žiūri ir jie labai nerimauja, kad jie neteks namų dėl to, kad juos teks parduoti aukcionuose varžytinėse. Ar ECB galvoja, kad yra tokia galimybė suformuoti valstybės fondą, kuris galėtų supirkti tas blogas skolas, išpirkti tokiu būdu tas neturtingus skolininkus ir paskui suteikti jiems galimybę patiems tas skolas išsipirkti iš valstybės fondo. Discuss. Aš jau atsakiau pirmai, dabar apie tai kalbama Atenose, taigi aš negaliu dabar apie tai kalbėti čia. Ir Ką galima čia pasakyti, tai kad aišku, visuomet galima sukurti kažkokį tai fondą ir valstybė kažką gali jį supirkti. Klausimas, kokia kaina? Tai klausimas yra čia, ar gali fondas, kuris supirks tokias mm, skolas ir tokiu būdu padės neturtingiams žmonėms bankų, skolininkų toje visoje visatoje, ar bus galima sukurti tą fondą taip, kad jis atitiktų valstybės pagalbos taisyklės. Čia komisija turi atsakyti. Todėl apie tai kalbama dabar Atenose ir ECB neturi kažkokios tai pozicijos, kuri būtų fiksuota jau ir uh, už arba prieš. Tai ECB tikrai nie, neturi tokios pozicijos. ECB galvoja, kad uh, šios problemos socialinė pusė, kaip aš jau sakiau, yra iš dviejų dalių. Tai yra um, tikrieji net neturtingieji ir strateginiai neturtingieji. Su tikrais neturtingaisiais reikia, su strateginiais neturtingaisiais reikia elgtis vienaip, o su neturtingais neturtingaisiais reikia elgtis taip, kad jų socialiniai poreikiai būtų patenkinti. Bet, aišku, tai reikia padaryti nesugriaunant visos bankinės e, sistemos. Tai dabar viskas jau valstybės rankose, vyriausybė turi nuspręsti ir, aišku, viskas turi atitikti e, valstybės pagalbos taisyklės ir komisija dėl to turi spręsti. Prašau, man dar vieną minutę, pirmininkė. Erotima. Pirmininkė, aš uždaviau labai paprastą klausimą. Sakykime, jeigu žmogus turi būsto paskolą šimtas, šimto tūkstančių vertės, fondas ją nuperka už dešimt tūkstančių, tai kodėl pats skolininkas negalėtų to savo skolos išsipirkti už tą pačią sumą? Ir jeigu tada jeigu negali tiesiogiai tas skolininkas, galbūt gali valstybės įstaiga kažkaip tai tą padaryti. Tikrai galima tas valstybės pagalbos taisyklės taip e, pritaikyti, kad jų nepažeistumėm, taip yra jau padaryta praeitėje, kad galėtumėm padėti skolininkams. Būtent tą turi padaryti komisija ir Graikijos vyriausybė kartu, ne ECB. Labai ačiū pirmininkė Gualtieri, e, labai malonu Jūs matyti, pirmininkė Dragi e, pas mus. Labai ačiū Jums už e, ilgametį darbą, už tai, kad padėjote mūsų valstybėms išbristi iš finansų krizės. Jūs kalbėjote apie privalomas taisyklės, kurios sustiprintų konvergenciją. Taip pat sakėte, kad kai pernelyg e, didelę skolą užsikrauna valstybės, tai jos tampa mažiau uh, suverenios. Ar galėtumėte pakalbėti apie tai, kokia uh, skola pernelyg didelė yra? Uh, dar vienas dalykas - valstybės viešosios skolos. Uh, tendencijos. E, Vokietijoje situacija gerėja 80-60 procentų, bet žinome, kad kitos valstybės narės e, dar patenka į biudžeto deficito perviršio procedūrą, į tą sistemą e, de, pagal valstybės skolos BVP santyki. Jis nekoks kai kur yra. Ir Aš nežinau, e, kaip e, jeigu kai, kuri, kai kurios šalis turi pernelyg e, didelę skolą viešojo sektoriaus, ką jūs įsivaizduojate, kokia bus ateitis. Taip pat. <coughs> Kaip su valstybės obligacijomis ir skolos dovanojimą tam tikrą. Pavyzdžiui, Graikijos atveju ar uh, nepakenks finansų stabilumai tam tikra skola ir tos uh, mažinimo ar dovanojimo priemonės ne, netaikymas, he, kad priemonės netaikymas labai sunku uh, pakalbėti kalbėti apie tai, kada skola per didelė. Labai daug yra prirašyta apie tai, bet nesigilinsiu dabar į subtilybės. Uh, metų straipsnių ar knygų. Tik vieną dalyką norėčiau akcentuoti. Jūs minėjote pavyzdį, kaip mažinama skola. E, skola mažinama eurozonoje. E, kai sumažėja, tada e, labai stiprėja augimas. Aišku, akivaizdu atrodo, reikia mažinti įsiskolinimo ir BVP santyki. Uh, bet e, beveik visos e, valstybės narės eurozonos per pastarąjį dešimtmetį gyvenimo biudžeto ir fiskalinę politiką, e, kuri buvo nebloga palyginti vieno procentinių punktų daugiau ar mažiau, tokie skirtumai nedėlį ir viskas atrodo visai neblogai. Bet kas yra svarbiau, tai yra reformos, kurios leistų uh, augimui atsigauti, stiprėti. Jūs minėjote Vokietiją. E, Ta Vokietija padarė šešimtmečio pradžioje ir kai kurios kitos valstybės narės. E, skola mažėja, bet ne todėl, kad e, penelyg griežtos fiskalinės politikos e, laikomasi, bet dėl to, kad biudžetas yra palankus augimui ir dėl to, kad yra gyvenamos struktūrinės reformos. Dėl to užsitikrinamas augimas ir reikėtų apie tai galvoti labiau per ateinančius metus. Dėl uh, obligacijų valstybių, kurias turi bankai bankai. Valstybių obligacijos yra rizikingos, taip. E, tai yra faktas, iki krizės e, nebuvo jos rizikingas turtas, bet dabar taip. Ir geros priežios institucijos turėtų tą riziką pripažinti, bet mes prieėmė prie išvados, kad reikia elgtis taip, kad būtų galima išlaikyti e, tam tikrų požiūrių vienodas sąlygas. Kalbu apie tai, kas vyksta su bankais esančiais ne trečiosios šalyse, jų rizika nevertina arba vertinama labai menkai dažnai ir kategoriškai atsisakoma palaikyti pokalbius apie vertinimą ar apie pribojimą e, bankų rizikos vyriausybių atžvilgių. Turiu galvoje, kad kitos pasaulio dalys atsisako su mumis darytis apie tai jau seniai Bazilio komitete mes apie tai bandome kalbėti. Tai yra vienas aspektas. Kitas dalykas, mes turėtume e, siekti pažangos šioje srityje, nepakeikdami finansų stabilumui. E, aš anksčiau paminėjau vieną pavyzdį, kai nenori, kad vaistai nebūtų stipresni už lygą. Taigi, iš tikrųjų, tos obligacijos yra rizikingas dalykas ir e, bendraudami su turėsiais bankais mes turime spręsti šį klausimą. E, skolos nurašymą, rizikos vertinimą, e, kiekybinius koncentracijos apribojimus, e, visą tai esame aptarę. Bet negaliu dabar konkrečiai nurodyti kokios nors krypties elemento. Man atrodo, atsakiau apklausimus. Filip Lamberts, pirmininkė. Iki pasaulinės finansų krizės ir ketvirčio amžiaus iki krizės mes e, gyvenome augimo modelį e, monetarinis palengvinimas e, Federalinio rezervų banko ir ECB padėjo, bet taip pat atsirado kažkokia priklausomybė nuo skolos. Kalbu ne tik apie valstybės, bet ir privačias namų ūkių skolas. E, jūs minėjote ir nekilomai turtą, bet ir studentai ėmė paskolas įsiskolino. Ir noriu paklausti, ar e, kas nors yra negerai su mūsų modeliu, kad mes taip daug pasikliaujame įsiskolinimu. Ir e, taikoma pinigų kūrimo priemonė, bet reikia įtraukti privačius veikėjus labiau. Pinigų kūrimas yra privačių finansinių institucijų prerogatyva galbūt labiau. Galbūt man reikėtų nusiraminti ir miegoti ramiai. Paprasčiausiai, galbūt aš kažkaip matau riziką ten, kur jūs e, nematote. Jūs e, mane tikrai galite patikinti, kad taip nėra, bet man neramu žiūrinti tą sankaupą skolų, kurią matau. Dėkoju. Pirmiausiai, E, grįžkime į praeitį, prieš finansų krizę. Ar finansų krizė atsirado e, dėl ekspansinės pinigų politikos per ankstesnius metus iki jos, o galbūt tai buvo rezultatas sisteminio e, reglamentavimo žlugdymo nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio. Aš manau, kad priežastis antroji labiau negu pirmoji. Ekspansinė pinigų politika buvo būtina tam, kad būtų galima užtikrinti atsigavimą ekonomikos JAV, čia, Japonijoje ir kitur. Ir žiūrint iš šio požio taško, mm, tai, kad ilgą laiką buvo žemos palūkanų normos, atsirado daugiau finansinio stabilumo negu kad mm, nuo mm, masinių nesėkmių. Mm, nedarbo ir defliacijos, kad būtume išlošę. Manau, kad toks yra atsakymas. Dabar, jeigu konkrečiau paėtume prie klausimo, ar privačiai lietaus įsiskolinimo padaugėjo eurozonoje? Atsakymas yra netiek jau labai. E, tik tai kylančiose rinkose Kinijoje ir tam tikrų mastų JAV padidėjo toks įskolimas, bet ES netaip jau labai. E, Ir e, iki šiol bent jau žemos palūkanų normos buvo naudomas refinansuoti e, esančiam įsiskolinimui. Ir augimas tuo pat metu tęsiasi. Ir e, skolos augimo santykiai sumažėjo, kodėl e, vieš, viešojo sektorio skolos nesumažėjo. Jis panašus kaip ir e, anksčiau, pažiūrėsime į vietas valstybės narės, tai e, eurozonoje nuo 16 metų skola viešojo sektoriaus mažėja, jeigu neklystų. Ne taip jau labai mažiau, o privač, privatus įsiskolinimas mažėja. Aš nežinau, ar visa tai ir tęsis taip, bet jeigu žiūrėsime šią e CB pozicijų, tai uh, E, mes matome, kad žemos palūkanų normos reikalingos mums mūsų įgaliojimams įgyvendinti. Ir tai susijęs su paskatomis privačių subjektų. E, jeigu jie labiau įsiskolina, tai makroprudencinės priemonės turėtų reglamentuoja tai, bet ar jums nekelia surūpinimo Europos veikėjų rizika ir netvari skola už es ribų, jūs minėjote Kiniją, e, JAV, ar nėra panašu tai, kas vyksta į septintuosius metus? Mes matome, kad tam tikri skolinimo segmentai uh, skolos nuo savo lėšų santykis ar skolinimas susiekiant pelno, e, tai užfiksuota pirmiausia JAV bet tai nesusijęs su bankais, ne, su nebankų sektoriumi ir jis e, patiria vis e, didesnę e, riziką, taip vadinami CLO, kurie buvo dingę, vėl grįžta. E, dėl pirmosios dalies galite e, miegoti, bet dėl antros dar yra surūpinimo. Miguel Viegas. Dėkoju. Kalbėsiu portugališkai. Noriu paminėti du skirtingus dalykus. Pirmiausia, e, neveiksnios paskolos arba blogos paskolos. Aš galiu tik tai E, pritarti tam, ką sakė prieš mane kalbėjo kolegos. Portugalijoje šimtai tūkstančių sutarčių dabar pigiai yra pardavinėjamos. Bankai ta parduoda tas paskolos sutartis investiciniams, e, investiciniams bankams. Ir e, paprasčiausiai po taupimo politikos bus bandoma išieškoti pinigus iš tų, kurie nesugebėjo gražinti paskolų. Iš pono Dragio atsako man e, daro aišku, kad jums labiau rūpi bankai, o ne žmonės. Tačiau gerai, mes norime sumažinti lygiai 5 procentų, kad e, bankai būtų priversti pardavinėti pigiai tokias paskolas ir asmenys bei įmonės atsidurs labai sudėtingoje situacijoje. Mes kalbam apie namų ūkių įsiskolinimą įmonių, didelių įmonių įsiskolinimus ir rizikingas paskolas kurios vis dar e, išdavinėjamos įmonėms. Ką Jūs galite pasakyti apie tam tikrus e, perspėjimus, e, e, kuriuos išreiškė Anglijos bankas apie paskolas už turtą yra panašu dabar kaip ir prieš krizę. Neteisingai galbūt mane suprato, aš tikrai negalvoju pirmiausia apie bankus, tik paskui apie žmonės, tai netiesa. Bet jeigu susikopia labai daug neveiksnių paskolų, jau apie tai kalbėjome, reikia kalbėti apie tikrai e, socialiai silpnus e, ir strateginių e, silpnų tikrai skolininkų ir silpnų skolininkų ir tikrų skolininkų. Taip, man tikrai labai rūpi žmonės, bet taip pat reikia sugebėti nesugriauti bankų sistemos, nes jeigu taip atsitiks, tai niekas nebekredituos ekonomikos. Ir paskutinis pastebėjimas. E, bankai, kuriuose susikaupia e, daug neveiksnių paskolų, negali kredituoti ekonomikos. Jeigu e, koks nors veiksnys e, kenkia prelingumui bankų, tai yra pirmiausia neveiksnios paskolos. Bankai neuždirbs pelno ir galiausiai negalės e, prisidėti prie ekonomikos stiprinimo. Socialinių problemų sprendimas kitokiu būdu nepakenkiant e, bankų sistemą. Aš suprantu, tikrai reikia spręsti socialinės problemas. Marko Valį. Prezidentė. Dėkuoju. Uh, Buvo du klausimai. Į antrąjį klausimą aš jau atsakiau anksčiau. Mes visiškai sutinkame su Anglijos banku, kad uh, mums reikia uh, labai atidžiai stebėti ir būti susirūpinusiems tai, kad yra padidėjęs skolinimas ir kad taip pat turime, turėtume padidinti investicijų duodamą pelną. Tai yra labai nelengva e, pastebėti dėl to, kad ne bankų sistema, o e, normų bankai generuoja šitą informaciją. Dėkoju. Marko Valį. Dėkoju. Pirmininkė, aš norėčiau palaikyti tai, ką sakė ponas e, Viegas ir jo klausimas dėl neveiksnių paskolų. Mes visai neseniai girdėjome apie bendrąjį mechanizmą, jo papildymą ir Italija sumažino neveiksnių paskolų skaičių ir tai yra ne tik sisteminė problema, e, tačiau kita yra dar susijusi ir su konkurencija pastaraisiais metais buvo tokių šalių, kurios pasinaudojo e, viešomis lėšomis padaryti e, tam, ką padarė. Italija jų naudojo mažiau ir aš nežinau, kodėl jūs nepadedate įspręsti, e, pakeisti tokios labai e, sudėtingos sistemos, kuri padėtų e, valstybei susidoroti su tokiu dideliu skaičiumi neveiksnių paskolų. Šalyje tai gali sugerti, išspręsti socialinės problemas nes dabar naudojami e, metodai yra ne visiškai primtini. Aš norėčiau žinoti, ar valdyba, kurią pirmininkaujate, analizuoja antro ir trečio lygmens sisteminės rizikas. Mes apie tai kalbėjome labai daug kartų, tačiau aš norėčiau sužinoti, ar kas atsitiko su e, akcijomis ir ar kritusios kainos suma sukėlė, sukėlė problemų bankams, ypač tiems, kurie e, turi daug e, pirm, pirmojo ir antrojo ligmens turto. Aš manau, kad tai daug rimtesnė priežastis nei neveiksnios paskolos ir jūs ketinate apie tai, ką nors pranešti. Aš norėčiau vis, e, pasakyti, kad visus šitos klausimus jūs turėtumėte e, skirti e, priežiūros valdybai. BMP, bendros priežiūros mechanizmo vadovui. Bet kokiu atveju neveiksnios paskolos turi būti sprendžiamos, jos problema ir jos silpnina bankų sistemą. Ir Tai neigiamai e, įtakoja bankų gebėjimą išduoti paskolas. Jokių klausimų dėl to tie bankai, kurie turi neveiksnių paskolų, yra silpnesni nei tie, kurių, kurie jų neturi. Tačiau ar tai reiškia, kad visą tai reikia spręsti taip, e, kad mes sužlugdytume bankų sistemą? Atsakymas yra ne. E, bet kokiu atveju tai yra mėginimas rasti reikiamą pusiausvyrą. Tikrai nereikia tokių vaistų, kurie uh, nužudys pacientą e, ar tokio gydimo, kuris prastesnis nei lyga. Ir šiuo atveju komitetas atliko labai svarbu vaidmenį ir padėjo visoms suinteresuotoms pusėms rasti pagristą ir efektyvų e, politinį kelią. Tačiau svarbu pastebėti, pripažinti tą faktą, kad tai yra problema ir kad tai turės būti sprendžiama. Tas pats pasakytina ir apie pirmojo ir antrojo lygmens turtą. Tai labai rimta problema, ji buvo sprendžiama ir aptariama, mes neaptariame, e, nematome to dabar e, jokiuose komunikacijose ir uh, arba bent jau jeigu yra apie tai kas nors kalbama, tai aš apie tai nežinau nieko. Dėkoju. Stefan Gerald, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė. Mano klausimas susijęs su Europos e, nekilnojamo turto rinka ir jūs apie tai jau užsiminėte. Nekilnojamo turto kainos visada kėlė didžiulį nerimą, kai, kai vertinome sisteminę riziką. E, galiausiai atsižvelgiant į šitą krizę, būsto, e, jungtinių valstybių būsto rinkos burbulas e, sukėlė rim, labai rimtas pasiekmes visiems visame pasaulyje. Prieš e, mėnesį buvo parengtas pranešimas, kuriame e, sakoma, kad kai kuriuose valstybėse narėse nekilnojamo turto rink, rinkoje turtas atrodo pervertintas. Ir mes visi žinome, kad yra labai aiški koreliacija su palūkanų politiką, kurią vykdo ECB. Ir mes visi sutinkame su tuo, kad yra potencialus burbulas susijęs su e, būsto rinka ir tai e, taip pat yra sisteminė rizika. Ir mano klausimas yra, e, kiek turi būti nu, metinis nekilnojamo turto rinkos augimas per metus, kad tai būtų vertinama kaip sisteminė rizika. Ir ar nekilnojamo turto rinka yra pakankamai Mm, situacija šioje rinkoje yra pakankamai e, griežta, kad jūs dabar imtumėtės rinktis priemonės e, jai suvaldyti. E, aš ne visiškai sutinku su jūsų vertinimu, kad E, finansinės krizės pasiekmes buvo e, nekilnojamo turto kainų burbulas. Turbūt nenustepsite. Aš nemanau, kad palūkanos turėtų būti keičiamos dėl to, kad e, nekilnojamo turto rinka yra pervertinta. Mes netokią priemonę turėtume pritaikyti. Kai yra tam tikra rinka pervertinta, iš tikrųjų gyvenosios paskirties nekilnojamas turtas yra pervertinamas tik tais dideliuose miestuose ir konkrečiose eurozonos vietose. Nors mes matome, kad nekilnojamo turto kainos vis tiek auga smarkiau nei anksčiau. Ir taip pat mes pastebėjome, kad e, didėja uh, skolinimas. Ir kai mes susitelkėme į naują skolinimą, mes matome, kad e, skolinama daugiausia nekilnojamam turtui. Ir e, ypatingas dėmesys atkreiptinas į e, prabangų nekilnojamą turtą ir komercinį nekilnojamą turtą. Ir sprendžiant šitos klausimus reikia naudoti bankų rizikos naudojom, ribojimo politiką, o ne stebėsenos politiką. Ir Kitaip mes e, elgtumėmės prieš savo įgaliojimus, mes stebėtume pinigų politiką kainų stabilumų užtikrinti ir padėtume, uh, už, e, mes turime padėti uh, E, sukurti reikiamas sąlygas, kad mes pasiektume savo tikslą. Ir e, reikia išspręsti e, žemės sektoriaus problemą. Tam yra naudojamos bankų rizikos ribojimo priemonės. Ir mes čia esame aktyvus, mes valstybėms narėms išduodame perspėjimus, rekomendacijas dėl to, kad jų nekilnojamo turto rinka yra per agresyvi. Ačiū. Dėkuoju, pirmiausia, prievės, prašom. Merci, euh, monsieur le président, dans votre... Ačiū, pirmininkė. Kaip SRB pirmininko norėčiau išgirsti jūsų vertinimo dėl šio komiteto suteikto mandato peržiūrėti mm, SRB įgaliojimus. Bet Aš suprantu, kad gal, na, ne viskas um, labai gerai buvo, bet aš norėčiau jūsų vertinimo. Diskusijos prasidėjo nuo uh, SRB darbo vertinimo, poveikio, uh, jos politikos, jos vykdomos politikos poveikio vertinimo. Ir, na, mes pratome, kad reikia perėti prie kito etapo kad SRB analizė neliktų vien tik tai akademinių kažkokių dokumentų, bet kad būtų galvojama apie tolesnę politiką, geriau suvokiamą riziką. Ir kaip jūs iš tokio požiūrio taško vertintumėt e, geros valdysenos e, siekimą ir, ir šios progos panaudojimą? Ir antras mano klausimas būtų sėtinas su tuo, ką jūs jau kažkiek aptarėte. Jūs labai aiškiai identifikavote ir aptarėte ankstesnėse diskusijose riziką dėl komercinių patalpų komercinio turto, jūs apie tai kalbėjote, tai ką jūs galėtumėt pas, parekomenduoti šioje srityje? Ar kažkokių teisėkų iniciatyvų ES turėtų imtis? Ar, ar su e, di, didžiojo dvidešimtuku reikėtų kažkaip derinti su kitais? Galbūt jūs kažkaip taip, na, su nerimu vertinat paminėti tą riziką dėl, dėl šios e, sektoriaus keliamo pavos e, Europos ekonomikai. Tai, tai iš tikrųjų norėtume konkrečių jūsų pasiūlymų, kaip iš tų spastų iš, ištrūkti. Uh, on, on question, whole... Dėl pirmojo klausimo. Visa diskusija prasidėjo nuo to suvokimo, kad e, SRB E, kad, kad e, valdyba patyrė mm, interesų konfliktą e, dėl to, kad pažemintos palūkanos turėtų neigiamą poveikį finansiniam stabilumui. Ir tam, kad nebūtų tų interesų konflikto, tai valdybos vadovus reikėjo pakeisti. Tačiau tai netiesa. Ir valdyba iš tikrųjų buvo atkreipusi dėmesį, kad mažos palūkanos tikrai gali sukelti riziką finansiniam stabilumui. Ir ECB, kaip jau daugelį kartų sakiau, E, turi tik tai 2 trečdalius, 2 e, balsus iš 36 balsų Europos sisteminės rizikos valdyboje. Tad pati diagnozė buvo prasta, jokio interesų konflikto nebuvo ir, ir QR taip pat nebuvo tinkamas. Ir e, esmė tame, kad jeigu būtų pakeisti valdybos vadovai, tada valdyba nebūtų galėjusi geriau įgyvendinti savo įgaliojimų. Ir valdybos balsas nebebūtų toks uh, girdimas, e, jis labiau painus būtų jūsų e, ausims, jeigu jūs girdėtumėte, kad skirtingi balsai kalba apie finansų e, stabilumą ir bankų rizikos ribojimo klausimus. Tai aš iš principo, aš manau, kad daugiau mažiau šita diskusija turi tęstis ir aš man, mačiau, kad valdyba daugiau ar mažiau galėjo vadovautis jūsų pasiūlymais ir kiek įmanoma geriau atlikti savo funkcijas. Ir mes galėjome patobulinti visas rytis, kurias reikėjo. Tačiau e, dėl e, vadovo, vadovybių keitimo, tai nemanau, kad tai būtų buvusi tinkama reakcija. Dėl komercinio turto e, rizikos, tai yra komercinio nekilnojamo turto. Ta rizika be abejo didėjo, kadangi vertinimai augo, tačiau uh, pagrindinis veikėjas čia yra ne bankų sistema, o tai normų sistema. Ir Europos Sąjunga prašo išplėsti bankų rizikos ribojimo priemonės ir ne bankinėms institucijoms ir tas pasiūlymas galioja. Mes visada uh, siūlėme įtraukti kitus finansinius juridinius vienetus, kurie nepriklauso bankų sistemai, uh, kurie, bet kurie patenka į bankų rizikos uh, ribojimo priemonių politikos spektrą. Ir dabar labai svarbu aiškiai identifikuoti riziką, tačiau dabartinės institucijos, dabartinės priežiūros institucijos institucijos neturi priemonių, kaip e, identifikavusios riziką galėtų e, kažką pakeisti. Dėkoju. Mes ir šitą antrąją dalį dabar baigiame. Ir noriu padėkoti už e, įdomų monetarinį dialogą ir iš Europos sisteminės rizikos valdybos pusės ir aš tikrai labai dėkoju Jums už artimą bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir kad dirbate ES interesų dėliai. Ačiū.